to le chiedo. Buongiorno a tutti, iniziamo i lavori. Labas rytas visiems. Mes pradėsime antrosios kovo mėnesio sesijos posėdžių. Taigi dabar galiu pranešti koordinatorių susitikimo sprendimus. Vakar vakare koordinatoriai kalbėjo apie tą darbo tvarką, kuri buvo patvirtinta, atrenkant peticijas. Ta darbo tvarka turėjo mums palengventi darbą, žiūrėjome, ar iš tikrųjų taip ir buvo padaryta, kreipėmės į parlamento teisės tarnybą ir štai parlamentas, atsiprašau, į pol generalinio direktorato siūlymų patvirtinta darbo tvarka nebuvo priimtina teisės tarnybai. Teisės tarnyba pasiūlė kitą tvarką, kitą procedūrą tam, kad būtų surastas sprendimas šiai problemai. Taigi dabar ši alternatyvi procedūra nustato, ar peticijos visi prašymai yra priimami arba nebepriimami, nebebus skirstoma į peticijas ir ne peticijas, bus tiesiog visi prašymai nagrinėjami vienodai. Taigi visi šie prašymai bus vertinami mūsų komiteto narių kartą per mėnesį. Taigi kartą per mėnesį bus piliečių kreipimus ir prašymų sąrašas parengtas, jį nagrinėsime, ir tada jau žiūrėsime, ar priimtini tie prašymai, ar nagrinėtini, ar ne. Na ir komiteto nariai, mūsų komiteto nariai atskirais atvejais galės spręsti. Na, dar kreipsimės ir dėl šios procedūros į teisės tarnybą, žiūrėsime, ar tokia procedūra atitinka parlamento darbo tvarkos taisyklės bei sudarties nuostatas. Pone Aukė, ar norėjote pasisakyti? Dėkoju. Tai, ką Jūs pasiūlyte, dabar iš tikrųjų yra labai primtina. Galima būtų pasakyti, kad, tiesą sakant, kitų galimybių neturime. Taigi, manau, labai svarbu suprasti, ir tai, tai gal galia net nėra politinis sprendimas, mes tiesiog turime laikytis įstatymų. Mes turime laikytis įstatymų ir tai niekam nekelia bejonių. Jeigu Teisingumo teismas arba Teisės tarnyba aiškiai tai išdėstė, tai mums belieka tik tai padėkoti jums ir turime rasti būdą, kaip e, padaryti greitą procedūrą Be abejo, e, visada reikia kalbėti apie atsakomybę, bet turime sugalvoti kažkokią pagreitintą procedūrą visiems absurdiškiams atvejams, tokiems kaip kalbėjome vakar, kad procesas neužtruktų, kad jis nebūtų vilkinamas, tačiau kad viskas būtų atlikta teisėtai. Ačiū. Ačiū. E, Pone Alkan. Kitas punktas. Kitas dalykas, kurį nagrinėjome, buvo Smolensko aviacijos avarija. Čia vėlgi mes kreipiamės į teisės tarnybą, klausdami nuomonės, vėlgi teisės tarnyba išanalizavo atidžiai mūsų prašymą ir pasakė, kad šią peticiją reikėtų pripažinti primtiną, tačiau, vėlgi tik taip politinė institucija, tai, tai yra, pavyzdžiui, parlamentarų grupė gali paskelbti peticiją primtiną arba neprimtiną. Mes, pasit... Mes pasitarėme, nusprendėme, kad šitą peticiją turėtų būti paskelbta primtina. Ir kitą koordinatorių posėdį mes svarstysime, ar ją įtraukti darbo tvarkę ar ne. Trečias dalykas, kurį nagrinėjome, būtų prašymas skubos procedūros, skubos tvarka išnagrinėti dvi peticijas, tai yra viena iš jų dėl aktą susitarimo, kita dėl e, naujo savartino vietos siūlomas Korkolio Lacijo e, Italijoje. Koordinatoriai apsvarstė darbo grupės pasiūlymus. Tai buvo darbo grupė, kuri taip pat agrinėjo Ispanijos nusavybės teisę dėl statinių, kurie bus pastatyti Ispanijos pakrantėje ir buvo nuspręsta siūsti Ispanijos ministrui laišką. Tas laiškas bus netrukus išsiustas ir tikimės e, gana greito atsakymo iš Ispanijos valdžios institucijų. Taip pat buvo pasiūlyta, kad e, būtų surinktas susitikimas su tinkamais Ispanijos valdžios bei vietos valdžios atstovais. E, tai mes irgi turėsime minį. Taip pat noriu Jums pasakyti, kad praeitą savaitę susitikome su parlamento pirmininko Šulcu, tai buvo Strasbūro sesijos metu. Ir kalbėjome apie dvi pagrindinės problemas, kurios ir jį, ir mūsų komitetą ypatingai neramina. E, apie tai užsiminė ir kreipdamasis e, per savo inauguracinę kalbą parlamentą. E, pirmiausia, tai būtų viena iš peticijų, kurią pirmininkas kaip tik paminėjo per savo inauguracinę kalbą, ji yra svarbi mūsų komitetui, kadangi gavome peticiją, po kuria yra virš milijono parašų. Kitas dalykas, kita tema yra Europos piliečių iniciatyva. Ir Čia vėlgi panašulis yra labai suinteresuotas, kad šitas reikalas pajudėtų į priekį. Diskusijos dabar vyksta AFKO. Ir ten ieškoma būdų pakeisti taisyklės tam, kad būtų galima atsižvelgti šitą poreikį. Taigi, akivaizdu, kad mes lauksime rekomendacijos ir po to galvosime, kaip ją būtų galima gyvendinti. Kaip jau sakiau, pana Šulcas inauguracinėje kalboje užsiminė apie, du, apie abu šios dalykus. Ir manau, kad galime laikyti, jog turime jo palaikymą, e, galime remtis jo įtaką, jis mus palaikys. Ir paskutinis dalykas, apie kurį kalbėjome, tai būtų mūsų darbo organizavimas ateinančiais metais, ypatingai e, dėme, didelį dėmesį skiriant e, įvairioms misijoms, E, dalis pasiūlymų buvo pateikta praeitą naktį, praeitą vakarą, bet galtinių sprendimų dar neprimta. Neprimta, kokius punktus mes pasirinksime, kuriamis kryptimis vyksime. 2011 metais pasirinkti, pasirinkti vizitai, pasirinktos kelionės įvyks. Ir turime tik tai peržiūrėti savo kalendorių, pasitikrinti, kaip geriausiai išdėstyti vizitus į Ispaniją, Prancūziją, Italiją ir Lenkiją, dėl kurių buvo sutarta. Taigi turime sutarti, kada įvyks šie vizitai, kokia bus tiksliai jų programa, kadangi be abejo mums reikia susitikti su asmenimis, kurie pateikiamas peticijas dėl įvairių jautrių temų. Taigi teks tiesiog e, pagalvoti, kaip geriausiai visą tai suplanuoti. Aš tikiuosi, kad koordinatoriai priims sprendimą e, šio klausimu jau per kitą posėdį. Mes be abejo esame sutarę, kad e, koordinatoriai parengs programos metmenis. Ir tada pirmininkas bei sekretoriatas galės peržiūrėti, apibendrinti šitą programą. Na ir tikimės, kad kitam posėdžiui turėsime darbinį dokumentą. Pone Jėra. Ačiū, ponė pirmininkė, trumpa pastaba. Pirmiausia, norėčiau Jums padėkoti, kad svarstant piliečių iniciatyvų klausimą pabrėžėte e, ypatingą mūsų komiteto vaidmenį ir ypač mūsų pirmininkui e, panašu e, ta, tas tapo aišku ir dėl to mes, aš labai dėkoju, norėčiau viso komiteto vardu, manyčiau, padėkoti Jums už tokį Jūsų aktyvų darbą mūsų vardan. Aš taip pat norėčiau prisijungti prie kolegos žodžių ir dar trumpai informuoti šį komitetą apie e, esamą padėtį. Aš esu pranešėjęs šiame komitete ir tuo pat metu AFKO komitete šešėlinis pranešėjas ten yra pateiktas prašymas dėl piliečių iniciatyvos e, klausimo E, procedūrų, svarstymo procedūrų keitimo, tai yra neįtraukiant aktyviant peticijų komiteto, o šį reikalą pavedant e, pirmininkų sueigai jiems spręsti, kuris komitetas turi e, nagrinėti tos klausimus ir tik tuo met perteik, perduoti tos dalykus komitetui. Po ilgų diskusijų ir dėrybų dabar E, pakeitimų pasiūlyme viename yra pateiktas e, toks pakeitimas, kad e, peticijų komitetas gali spręsti, pirmininkų suiga gali spręsti, ar peticijų komitete kai kurie peticijų komiteto nariai turi teisę nagrinėti vieną ar kitą klausimą. Aš manau, kad tai absoliučiai mums nepriimtinas dalykas ir mes norime siekti, kad e, visi kolegos vienodai būtų įtraukti į tuos darbus ir reikia ieškoti, aišku, kompromisinio sprendimo, tačiau reikia suvokti, jog yra labai svarbu, kad jūs ir visi kiti kolegos savo e, frakcijose bendrautų su kolegomis, dėrėtųsi, juk e, negalime leisti e, turė, turėdami peticijų, e, būtent piliečių iniciatyvos tą instrumentą, neturėti patys jok, e, pakankamai galių spręsti toks klausimus. Taigi visais lygmenimis turime įsikišti tuos reikalus. Dėkoju. Ačiū, pana Hefneri. Jūs man dabar priminėte, kad šiandien kad tai iki trečiadienio buvo nukelta galutinė pakeitimų pateikimo data. Taigi mes e, atitinkamai pakoreguosime. Pone Aukiam. Jeigu teisingai supratau, tai kalba neina apie oficialius susitikimus šalių sostinėse. Todėl tikiuosi. kad e, mes turime oficialius susitikimus su regiono atstovais. Kaip minėjau, keturios šalis Prancūzija, Ispanija, Italija, Lenkija. Jos buvo atrinktos praėjusiais 2011 metais ir jose turi būti, jas turi būti rengiamos institucijų kelionės, siekiant pasikeisti patirtimi su mūsų partneriais tose šalise. Neturėjome nei laiko, nei galimybių šias viešnages suorganizuoti Todėl mes patvirtinome, kad pasirinkome tas vietas koordinatoriai vakar kai kurių frakcijų prašymu numatė galimybę susijęti šias keliones su tam tikrais ypatingais e, faktų nustatymų uždaviniais atskirose valstybėse, svarstant atskiras peticijas. Nežinau, kad mes kažkada turėjome galimybę priimti tą sprendimą, nes mums nėra laiko. Jeigu tai yra toks svarbus klausimas, tai reikėtų įtraukti vėl koordinatorių posėdžio darbo atvarkę. Aš manau, kad mes turėtume svarstyti piliečių peticijas. Diskutuodami dėl e, kažkokių tai uh, E, apie kažkokius tai e, vizitus. Mes, e, mūsų paskirtis yra svarstyti peticijas, o ne vizitus renkti pirmininkė. Praėjusiais metais buvo priimtas atitinkamas sprendimas ir aš kaip pirmininkė atsakiau į vakar gautą paklausimą ir mes negalime kiekvieną kartą kvestionuoti savo priimtų sprendimų. Praėjusiais metais priėmė sprendimus <clears throat> vykti į keliones, kurios e, būtų rengiamos siekiant įsiaiškinti tam tikras faktinės aplinkybės. Mes galime pakeisti šį sprendimą, jeigu koordinatoriai to pageidautų, tačiau vakar vakare gavę atitinkamų koordinatorių prašymus, mes šį klausimą svarstėme dėl e, komandiruočių, kurie, kurios būtų siejamos su faktų nustatymo misijomis. Prašau galbūt šiek tiek ramiau reaguoti, jeigu jau būtume sąžiningi savo pačių atžvilgių, tai Turime daug gerų idėjų, tačiau dėl laiko, dėl dalyvių nepakankamos skaičiaus mes nesugebame šių kelionių surenkti. Niekuomet šiame komitete nebuvo atšaukta ne viena kelionė, kuri buvo e, svarbi e, kokia nors frakcija, tačiau dažniausiai būdavo atšaukiamas tas kelionės dėl nepakankamo dalyvių skaičius arba dėl netinkamos darbo tvarkės, taigi siūlau dabar visiems šiek tiek nusiraminti, mums yra svarbu išsiaiškinti, ar kelionė yra svarbi, ar darbo tvarkė bus rimta ir ar susirinks pakankamai kelionės dalyvių ir ar rasime tinkamą laiką šiai kelioniai suorganizuoti. Taigi mm, <clears throat> siūlau e, nesivadovauti per daug emocijoms pirmininkė. Kitas darbo atvarkės punktas e, yra. E, balsavimai. Pone Merkis dėl šio klausimo. Noriu paklausti, ar teisingai suprantu šią vykstančią diskusiją. Nedalyvavau koordinatorių posėdėje, neturėjome galimybės šį klausimą apsvarstyti, tačiau ar siūlote mums nevykti į faktinių aplinkybių nustatymo misijas dėl to, kad mums trūkta laiko? Pirmininkė, ne, to nesiūlau paprasčiausiai nukelsime šį koordinatorių pasiūlymo svarstymą vėlesniam laikui, nes siūloma tokias pažintinės keliones pakeisti e, faktų nustatymo misijomis. Aš tik tai pranešiu, kokios vakar vyko diskusijos, o vakar buvo diskutuojama apie keliones į įvairias šalis. Ir e, e, remiantis koordinatorių daugumos nuomonė, tas pasiūlymas rengti keliones buvo patvirtintas. O dėl kiekvienos kelionės ar faktų nustatymo misijos turės būti balsuojama atskirai. E, koordinatoriai laikysis e, arba visas komitetas kitokios nuomonės, tai aš, e, aišku, tai nuomonė neprieštarausiu. Ponas Stinovas. Pažintinės kelionės ir faktų nustatymo misijos yra skirtingos, tačiau manau, kad visiškai nepriimtina. Na, kad e, apsilankydami kokioje, kokioje nors šalyje nesusitiktume su peticijų teikėjais ir <clears throat> e, nesusipažintume artimiau su konkrečia šalimi, būtų visiškai beprasmiška vykti į Lenkiją, e, turint omenyje, kad Lenkijoje dabar daug emocijų kyla dėl anglės kasyklų. Pavyzdžiui, taip pat ir vykti į Italija yra labai svarbu siekiant nustatyti faktinės aplinkybės susijusios su įvykiais kampanijoje. Taigi, jeigu tų faktinių aplinkybių mes nenustatinėsime e, keliaudami, tai geriau apskritai tų kelionių neorganizuoti. Taigi galėtume susijęti uh, du dalykus. Galėtume vykti į kelionę susitikdami su oficialiais pareigūnais ir kartu susitikdami su peticijų teikėjais iš atskirų valstybių narių, tai parodydami jiems atitinkamą pagarbą. Aš prieštaraučiau tik tai tiems vadinamiesiems raudonojo kilimo vizitams Jie politiškai yra beprasmiški ir visiškai nereikalingi. Aš pasisakau už tai, kad būtų tarpusavėje susijęmi du elementai su mažinamas bendrasis kelionių skaičius ir taip šios kelionės padaromos veiksmingesnėmis. O neturėtume veikti vien tik sustikti su vyriausybės stovais. Ačiū, sako pirmininkė. Tai atitinka ir vakar koordinatorių pateiktam pasiūlymui. Baigiame šį darbotvarkės punktą. Kitas darbotvarkės punktas yra balsavimas dėl Europos e, piliečių metų. Prašėjas yra Salafrankos. Prašau jums žodžiu. E, ne, ponia pirmininkė, aš nedaug čia ką galiu pasakyti, jau apie tai kalbėjau, pristačiau kolegų pakeitimus. Uh, Aš pageidavau, kad visi kolektyviai dirbtume šiuo klausimu, nes tikiu tokio kolektyvinio darbo svarba. Mano manim, kiekvienas pranešėjas turi dirbti su kolegomis tam, kad tobulintų savo dokumentą. Taigi norėčiau tik tai padėkoti visiems teikusiems pakeitimus. Pirmininkė, ačiū ponė Silvakos, dabar balsuojame. Savlarakos, dabar balsuojame. 21 pakeitimas pono Meirio. Už, prieš, susilaikė, atmesta. 48 Meijerio už, prieš, susilaikė, atmesta. Pirmasis kompromisas už, 2, atsiprašau, prieš, susilaikė, pri, priimta. 53 pakeitimas. Ponios Kolaskas Bombiska už, prieš, susilaikė. Tikriname elektroniškai.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 Priimta. Septyniolika už, septyni prieš, pritarta. Toliau 54 pakeitimas, ponios Danokos, už, prieš, susilaikę atmestą. 67 pakeitimas, ponios Kolarska Bobinska, kas už, prieš, susilaikę priimta. 55 pakeitimas atkrenta. 56 dabar. Kolarska Bobinsko pakeitimas už, prieš, susilaikė, priimta. Antras kompromisas už, prieš, susilaikė, priimta. 15 pakeitimas Lavrakos už, prieš, susilaikė, priimta. 58 pakeitimas atkrenta. 59 toliau. Bekerio. Už, prieš, susilaikė, priimta. Toliau 61. Zdanokos. Už, prieš, susilaikė, atmesta. Kitas pakeitimas toliau. 60. Kolarska Babinska. Už prieš susilaikė pritarta. 62. Mėjerio pakeitimas už prieš susilaikė. Tikriname elektroniškai. Balsuojame dėl 62 pakeitimo. Balsavimas baigtas. Atmesta. 15 prieš 9 už atmesta. Toliau 63 pakeitimas, Kolarska Bobinska pakeitimas už, prieš susilaikė pritarta. 64 e, už, prieš susilaikė patvirtinta. 65 Bacesku už, prieš susilaikė pritarta. 66 Bekerio pakeitimas už, prieš, susilaikė, priimta. 68 Kelarsko Babinska už, prieš, susilaikė, priimta. Trečias kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 70 toliau Mėjerio už, prieš, susilaikė, atmesta. 71. Zdanokos už, prieš, susilaikė atmesta. 17. Salavrakos pakeitimas už, prieš, susilaikė atmesta. 72. Bekerio pakeitimas už, prieš, susilaikė priimta. 18. Salavrakos už, prieš, susilaikė priimta. 19 pakeitimas. Turime žodinį pakeitimą dėl pirmojo sakinio. Ar kas nors prieštarautų, ar norėtų kažką pakomentuoti? Ne. Jeigu ne, tai tada balsuojame dėl 19. Už, prieš, susilaikę, priimta. 73. Bacesku. Už, prieš, susilaikę, priimta. 74 pakeitimas Nedelčiavos už prieš susilaikę priimta. Bekerio 75 už prieš susilaikę priimta. 76 atsimtas, toliau 77 Kolarska Bobinska pakeitimas už prieš susilaikę priimta. Ketvirtas kompromisas, kas už prieš susilaikę priimta. 20 Lavrakos pakeitimas už, prieš, susilaikė, priimta. 81 atsimtas, 82 dabar Zdanokos pakeitimas už, prieš, susilaikė, atmesta. 83 pakeitimas, žodinis pakeitimas. Ar kas nors norėtų paprieštarauti tokiam žodiniam pakeitimui? Jeigu ne, tai tada dėl jo balsuojame 83 pakeitimas. Prie, už prieš susilaikė priimta. 23 pakeitimas, Kalaskos Babinskos pakeitimas, kas už prieš susilaikė priimta. 24 pakeitimas vėl Kolarska Babinska už prieš susilaikė priimta. 25 mėjerio pakeitimas už prieš susilaikę priimta. 26 mėjerio už prieš susilaikę priimta. Pirmas pakeitimas lavrakos už prieš susilaikę priimta. Antras pakeitimas vėl salavrakos už prieš susilaikę priimta. Trečias salavrakos už prieš susilaikę priimta. Ketvirtas pakeitimas Lavrakos už prieš susilaikę priimta. 27 mėrio už prieš susilaikę atmesta. 28 pakeitimas už prieš susilaikę atmesta. 29 pakeitimas Vertman už prieš susilaikę priimta. 30 mėjerio už, prieš, susilaikė, atmesta. 31 mėjerio už, prieš, susilaikė, priimta. 33 bekerio už, prieš, susilaikė, atmesta. Ne? Patikrinkime elektroniškai. Balsuojame dėl 33 Bekerio pakeitimo. Patvirtinta. 15 už, 8 prieš. 32 mėjerio už, prieš, susilaikė, atmesta. Penktas Salavrakos už, prieš, susilaikė, priimta. 34 Bacesku už, prieš, susilaikė, priimta. Septintas Salavrakos pakeitimas už, prieš, prieš. Tikriname elektroniškai. Jeigu jūs negalite pakelti rankos, tai aš negaliu jūsų skaičiuoti. Dėl šeštojo vis dėlto balsuojame, sako pirmininkė. Ar visi pabalsavote jau? Balsavimas baigtas. Atmesta 13 prieš, 10 už. Toliau 7 salavrakos pakeitimas už prieš susilaikė priimta. 35 pakeitimas mėrio. Už, prieš, susilaikė, atmesta. 37 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 8 salavrakos, už, prieš, susilaikė. Tikriname elektroniškai. Balsuojame dėl aštuntojo Slavrakos pakeitimo. Balsavimas baigiamas. Ar visi jau pabalsavote? Atmestas e, pakeitimas. Toliau 20, 36 denokos už prieš susilaikė atmesta. 38 Baseskų už, prieš, susilaikė priimta. 9 pakeitimas Lavrakus už, prieš, susilaikė patvirtinta. 10 Salavrakus už, prieš, susilaikė patvirtinta. 39 Bekerio už, prieš, susilaikė priimta. 40 mėrio už, prieš, susilaikė, atmesta. Penktasis kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Šeštasis kompromisas, už, prieš, susilaikė, priimta. 45. Valėsos pakeitimas, už, prieš, susilaikė, priimta. 46. Bekerio, už, prieš, susilaikė, priimta. Salavrakos 12 pakeitimas už, prieš, susilaikė, priimta. 13 tas Salavrakos už, prieš, susilaikė, priimta. 47 Bekerio už, prieš, susilaikė, priimta. 22 Kolarska Bobinska pakeitimas už, prieš, susilaikė, priimta. Dabar balsuojame dėl viso rezoliucijos projekto elektroniškai. Pradedame balsavimą. 21 voti a favore, 1 contrario. 21 už, 1 prieš. Sveikinu ponios Alavrakos. Sveikinu jūs atlikus puikų darbą. Dėkuoju visiems. Balsavimą baigiame. Colleghi, vorrei riprendere i lavori. Kolegos, tęskime darbą. Dabar pereisime prie metinio pranešimo apie peticijų komiteto veiklą 2011 metais. Pranešėjas yra ponas Čičesteris, tai jam iš karto suteiksiu žodį. You, And... Uh, Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau pareikšti vilti, kad nepaisant to, kad e, e, šio darbo tvarkės punkto numeris yra 13, tai neturėtų būti blogas ženklas, nes e, kolegos turi galimybę pareikšti savo nuomonės, jeigu tokias turi, apie tai, ką turėtume traukti į šią ataskaitą. E, taip pat pristatyti konkrečią mūsų pastarųjų metų veiklą. Ir e, e, per šias preliminarias diskusijas tikiuosi išgirsti kolegų nuomonių ir pasiūlymų, kad galėčiau įtraukti juos į pranešimo projektą kuo geriau. Todėl <clears throat> nenorėčiau užbėgti už akių pranešimo turiniu šiuo metu ir norėčiau išgirsti kolegų nuomonės, todėl pats galiu kalbėti labai trumpai. Ačiū, ponė pirmininkė. Il primo intervento, grazie onorevole Cicester, il primo intervento è dell'onorevole Uken. Pone Auken, Ačiū. Norėčiau pateikti vieną prašymą, kad viską sukonkretintume. Aš manau, kad Taigi mes svarstame konkrečius atvejus, konkrečias e, peticijas, o ne vien tik e, principus, e, kurios svarsto galbūt kiti komitetai. Manau, kad į tai reiktų atkreipti dėmesį, taip pat reikėtų paminėti šiame pranešime žmogaus teisų tema surinktus klausimus, nes <clears throat> tai buvo labai labai įdomus klausimai. Ir ilgą laiką aš buvau vienintelė E, tose klausimuose atstovaujantį 500 milijonų ES piliečių, truputį gėdingai jaučiausi, tačiau pats renginys buvo labai vykęs. Ačiū, pana Prėdai, išteikiamas žodis. Mulțumesc mult, <clears throat> doamna președinte. Aș vrea, în primul rând... Ačiū, pane pirmininkė. Norėčiau padėkoti ponui Čičesteriui už e, tokią įžangą. Taip pat noriu padėkoti ir už e, pakvietimą įvertinti peticijų komiteto veiklą 2011 metais. 2011 metai buvo mano pirmieji metai šiame komitete. Norėčiau e, pasakyti, kad 1227 peticijos buvo 2011 metais užregistruotos iš Ispanijos, Italijos, Vokietijos, e, iš didžiausių, daugiausia gyventojų turinčių valstybių narių buvo gauta daugiausia peticijų. Na ir tai yra visiškai suprantama. Taigi, statistiškai visiškai normalu, kad iš tų daugiausia gyventojų turinčių valstybių ir gaunama daugiausia peticijų. Buvo daug peticijų dėl ekonominių klausimų. Visą tai be jokios abejonės suprantama, turint galvoje, kad Europa patiria ekonominę krizę. Norėčiau pasakyti, kad pagrindinių žmogaus teisų hartijos įtraukimas į Lisabonos sutartį bei ES prisijungimas prie žmogaus teisų hartijos yra puikia galimybė piliečiams išreikšti savo nepasitenkinimą tam tikrose srityse. Piliečiai pateikė net ir tokių prašymų, kurie susiję, kurie siekia daug plačiau negu kad ES kompetencija. Mano manimu, mums dėlėtų glaudžiau bendratarpiauti su nacionalinėmis bei regioninės valdžios institucijomis tam, kad pateiktume nešališkus bei efektyvius atsakus į prašymus. Tai toks būtų kas kartą mūsų siūlomas tikslas. Na ir galiausiai vienas klausimas buvo plačiai nagrinėjamas Tai susiję ir su vizitu į Rumuniją. Šis klausimas, ko gero, įeis į mūsų e, komiteto istoriją. Tai yra spaudos laisvės, žodžio laisvės klausimas. Žinau, kad ponas Boštinarų primiktinai pageidavo, kad e, šis klausimas būtų nagrinėjamas 2011 metais spaudos žodžio laisvės klausimų buvo pateikta peticijų štai iš Rumunijos, iš Bulgarijos, iš Italijos taip pat buvo gauta peticijų, peticijų šiuo klausimu. Aš nemanau, kad spaudos žodžio laisvė yra tik tai Rumunijai aktuali problema. Mano manimu, šis klausimas neturėtų būti atskirai nagrinėjamas. Tai yra Rumunijos spaudos klaus, laisvės klausimas. Kai turėsime tekstą gavę iš pono Čičisterio, tai ko gero dėrėtų jį šiek tiek pakoreguoti, nedėrėtų čia susikoncentruoti į vien tik tai vieno ar kito regiono šalis. Nedėrėtų dabar iš rytų e, valstybių, rytų valstybių narių e, šalių daryti atpirkimo ožių. Dėrėtų bendrą vaizdą turėti. Šie metai bus pirmieji piliečių iniciatyvų metai. Ir tai bus pirmieji metai, kai ES bus e, ratifikavusi, prisijungusi prie Europos žmogaus teisų konvencijos. Yra rengiamas dabar pranešimas šiuo klausimu ir aš žinau, esu įsitikinęs, kad tikrai puikiai padirbėsime šiuo klausimu. Pirmininkas, ačiū. Ar kas nors dar nori pasisakyti? Jeigu ne, tai tada ponai Čičesteris žodis. Much, And, uh... Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau padėkoti kolegoms už jų pasisakymus, kurie man tikrai labai naudingi. Be jokios abejonės galiu pritarti ir poniai Okent, kad labai svarbu, jog šis pranešimas pademonstruotų, kaip sunkiai šis komitetas dirba. Akivaizdu, jog tam tikrais klausimais mūsų narių darbas tikrai turi būti labai, labai koncentruotas, turi būti labai naudingas, tačiau mes neturė, nu, žinome, kad mūsų kolegos vis dėlto dirba ir kitose komitetuose ir uh, E, kartais kai kurie klausimai negali būti svarstomi vien tik tai mūsų komiteto, net jeigu yra ir labai reikšmingi klausimai ir e, kai kurie kolegos e, e, turi dalyvauti klausimuose, jie dėja dėl objektyvių priežasčių negali dalyvauti juose, nes dirba kitose komitetuose ir aš tai galiu suprasti. Galiu patikinti, kad stengsiuosi išsaugoti pusiausvyrą šiame pranešime, tai yra pranešėjo atsakomybės reikalas stengsiuosi e, taip padaryti kiek įmanoma e, veiksmingiau ir atkreipsiu dėmesį į tai, ką jūs pasakėte. Ir tai, aišku, suformuluosiu ir šiame pranešime. Po šio pirmo apsikeitimo nuomonėmis aš toliau uh, Aš toliau renksiu šį e, pranešimo projektą, kuris netrukus bus pateiktas ir galėsime padiskutuoti konkrečiau dėl, dėl jo turinio įvairių aspektų. Tad, ponė pirmininkė, norėčiau tiesiog padėkoti, nebent jūs norėtumėte dar aptarti darbų tvarkaraštį, bet manyčiau, kad tą būtų galima palikti kitos, kitai diskusijai, kitam kartui. Muchísimas gracias. Eh, muchísimas gracias, señor Chichester. Por otra... Ačiū, ponė Čičesterį. Tuomet manyčiau, kad galime pereiti prie kito darbo tvarkės punkto. Po pirmojo apsikeitimo nuomenėmis daug komiteto e, veiklos e, metinio pranešimo. Dabar einame prie 14 punkto, tai yra peticija numeris 1327, Moriso Vins pateikta, tai yra e, Prancūzijos pilietis ir kiti trys asmenys, kur kalbama apie e, Alzas Nature kolektyvo GCO Non Merci e, asociaciją. Ir e, kalbama apie greitkelį numeris A355, tai yra Strasbūro vakarinis aplinkelis, tai jo tiesimo darbų. Ačiū. Nežinau, ar esate pasirengę išklausyti. šiek tiek gal palaukime. Ar esate pasirengę dabar išklausyti pranešimo? Taigi, prašom žodis jums. Bonjour, euh, monsieur le président, mesdames et messieurs. Ačiū. Pone pirmininkė, laba diena, gerbėmieji ponios ir ponai, europarlamentarai, Europos komisijos atstovai. Norėtume padėkoti Jums už tai, kad priemėte mūsų klausimą šiame komitete. Uh, E, po to, kai 2012 metais vasario. Po to, kai šiais metais vasario 24, 27 dieną jums e, kreipimas išsintėme. E, praėjusiu metu Gegužės 24 dieną buvo nuspręsta, kad Prancūzijos valstybė, nepaisant įvairių prieštaravimų, priemė sprendimą ir nusprendė dėl atrankos kriterijų. Tai yra valstybės viešas finansavimas turėtų būti mažesnis negu kad e, privatus finansavimas, taip pat mokestis už kelius būtų sumažintas. Ir mus labai nustebino, kad Vin, Vansi, e, Vinci e, įmonių grupė buvo atrinkta, nepaisant to, kad, pavyzdžiui, SANEF ar kitos įmonės siūlė palankesnės sąlygas. Visa tai aiškiai parodo, kad Prancūzijos Respublika nori forsuoti šį klausimą, neatsižvelgdama į jokias. E, pasiekmes ir visiškai neatsižvelgdama į saugomas rūšis, į žirkėno, žaliosios rūpužės ir česnakės e, klausimus. Ir dabar praktiškai yra pažeidžiamos Europos direktyvos. Dabar valstybė atrenka tą kandidatą, kuris e, panaudos 350 hektarų, sunaikins žirkėno natūrales buveinės, tuo tarpu, kai Sanefas kita įmonė tik tai 270 hektarų numatė panaudoti. Žirkėnas yra. E, labiausiai nykstanti Prancūzijos rušys, rušis. Mes žinome, kad e, ūkininkai nepritars tokiam e, pasirinkimui nusavinti derlingas žemės. Ir dabar tik tai atsisakę tų 300, 350 hektarų greitkelių galime išgelbėti žirkėjimus. Na ir dabar, artėjant rinkimams, Prancūzijos vyriausybė, neatsižvelgdama į Elzaso žirkieno nikimą, būtinai bet kokią kainą stengiasi prastumti šį projektą. Taigi, ko gero, reikėtų ir reikia, dabar bet kokią kainą stengiamasi priimti šį projektą, neatsižvelgiant į Europos direktyvas ir aplinkosauginės nuobaudas galimas. Uh, Prancūzijos Respublika nesilaiko direktyvos 9243 nuostatų, natūralių buveinių nuostatų. Jūs tikriausiai žinote, kad Prancūzija vieną kartą jau buvo e, nubausta už šios direktyvos e, nesilaikymą. Urbanizmo e, srityje Prancūzija e, nesilaiko nustatytų direktyvos nuostatų. Taigi urbanizmo srityje nebuvo imtasi pakankamai priemonių tam, kad būtų išsaugotas, išsaugotos didžiojo žirkieno buveinės. Šis projektas yra puikus tokių nuostatų nesilaikymo pavyzdys. Uh, valstybė nemat, nenumatė jokių kompensuojamų priemonių. Siūlomos kompensuojamos priemonės, kaip mes jau sakėme, 2011 metais nėra pakankamos. Be to, valstybė nesijėmė reikalingų nuostatų. Ir buvo pasirinktas netgi pasirinkta įmonė, kuri jokių kompensacinių ar atsveriamųjų priemonių nenumatė natūralių buveinių klausimų. Didžiojo žirkėno reprodukcinės ir poilsio zonos gali būti sugriautos tik tai tuo atveju, jeigu tai yra būtina padaryti Prancūzijos Respublikos interesų labui. 2005 metais Kalsrūhės Vokietijos tyrimų centras e, numatė, tai yra nusprendė ištyręs, kad pasirinkta įmonė nesiūlo palankiausnių sąlygų. Štai matote dabar žemėlapyje, niekas čia nepasikeitė. Vokietijos tyrimų centras siūlė kitą sprendimą e, ekologiškai naudingesnį sprendimą, štai čia matote e, paskutinį sprendimą, o štai va čia pirmojo kolonotėje matote pirminį sprendimą, kuris buvo nepakeistas. Na ir dabar valstybė nusprendė nesilaikyti direktyvos kriterijų ir vis dėlto priimti priešingą sprendimą. Na, šiandien mes neturime laiko kalbėti apie e, visas žirkėno problemas, bet e, vis tiek norėčiau Jums paaiškinti, kaip e, Strasbūro vakarinis greitkelis gali pabloginti situaciją. Taigi, pirmiausia, norėčiau pristatyti Jums atkarpą GCO pietinę atkarpą Piemont Vož greitkelis 2011 metais buvo imtas eksploatuoti. Būtent čia matote raudonai numatytą žemėlapyje tas vietas, kuriuose kyla žirkienams pavojus. Žirkienų perjos čia buvo numatytos projektas vykdomas neskaidriai, visiškai neskaidriai. Dabar GCO, jeigu pasižiūrėtume, GCO situacija šiek tiek skiriasi, nes žirkienų populiacija čia yra labai nedidelė ir ta populiacija neturi jokių kontaktų su kitomis populiacijomis. E, genetinė prasme tai yra privalumas. šis sektorius yra didžiausia populiacijos plėtros potencialą turintis sektorius. GCO dabar perskirs į dvi dalis tą populiacijos brandolį ir tai bus išskirta žirkienų bendruomenė. Tačiau pagal Europos direktyvos nuostatas nei vienas didysis žirkienas neturi pranykti, neturi Nu, nugaišti Prancūzijoje. Mes e, manome, kad e, Prancūzijai vis dėlto dėlėtų laikytis e, Europos direktyvos nuostatų. Pirmininkas, ačiū. Prieš perdodami žodį kolegoms ir dar prieš tai Džiosavan Destėjo kolegai iš Europos komisijos suteiksime žodį. Gerbiamas pirmininkė, ačiū, kad suteikėte man žodį. Peticijos teikėjai tikrai puikiai surezumavo situaciją. Svarbiausia čia būtų mums išsaugoti didįjį žirkieną, žalėje rūpužę ir česnakę. Tai yra natūralių buveinių direktyvos saugomos rūšis. Prancūzijai 2011 metais jau buvo priimta, priimtas nepalankus sprendimas dėl e, nepakankamos žirkieno apsaugos. Prancūzijai buvo nurodyta atstatamasias priemonės taikyti direktyvos 12 straipsnis buvo pažeistas, pagal kurį valstybės narės turi imtis pakankamų priemonių tam, kad būtų apsaugotos trys e, ir, ir kitos e, priedė nurodytos rūšis tam, kad e, reprodukcijos bei polsio zonos šių populiacijų nebūtų sugriautos. Prancūzija pateikė informacijos šiuo klausimu, taip pat poveikio vertinimas apie žirkienus bei varlegyvius buvo atliktas. 2010 metais ši informacija buvo pateikta. Prancūzija pateikė informaciją apie tai, kokių priemonių buvo imtasi tam, kad būtų sušvelnintas neigiamas projekto poveikis bei taip pat į kompensacinės atsveriamasias priemonės buvo orientuojamasi. Priemonių buvo numatyta daug, tačiau nepaisant to komisija kreipėsi į Prancūziją su prašymu teikti informacijos. Pirmiausia, dėl rekomenduojamų priemonių veiksmingumo mes norėtume gauti daugiau informacijos apie Prancūzijos pasirinktų priemonių veiksmingumą. Bei taip pat komisija norėtų turėti daugiau garantijų dėl realiai realiai įgyvendinamų priemonių, ar tikrai realiai šios priemonės bus įgyvendintos ir kiek laiko tai truks. Koncesininko įsipareigojimai taip pat bus nagrinėjami. Komisija gavusi informaciją iš Prancūzijos nagrinės šį klausimą ir bandysime nustatyti, ar didysis vakarinis Strasbūro aplinkelis nekelia pavojų saugomoms rūšims. Ačiū komisijos atstovams. Atstovai dabar žodis e, parlamentarams, ponė Vilje. Ačiū, ponė pirmininkė. Na, aš e, negryšiu gal prie faktų. Prieš keletą mėnesių jau buvo daug apie tai kalbėta, peticijos teikėjai taip pat situaciją priminė. Na, čia galbūt nereikėtų pamiršti, kad 2011 m. birželio mėnesį teismas priemė Prancūzijai nepalankų sprendimą dėl žirkieno išsaugojimo. Komisija ką tik tai pasakė, kad iš Prancūzijos dar laukia papildomos informacijos dėl rekomenduojamų priemonių veiksmingumo, dėl koncesininko besimami priemonių veiksmingumo. Kitaip tariant, iki šiol Prancūzija nieko nepadarė po to nepalankaus jai sprendimo tam, kad būtų didžiojo žirkieno populiacija išsaugota. Ir Nepaisant to, mus stebina tai, kad darbai toliau tesiami ir tas Strasbūro vakarinis greitkelis toliau tęsiamas, jos statybos tęsiamos. Kaip žinia, šis projektas yra sumanytas dar 70-ame dešimtmetyje. Yra jau numatyta, yra jau e, tyrimų nu, padaryta, kurie parodo, kad iš esmės eismo problemų šis greikelio projektas neišspręstų netgi. Ir štai dabar jau 50 metų šis projektas tęsiamas ir netgi per tuos 50 metų ir toliau naikinami žirkienai. Tai yra aiškus Prancūzijos vyriausybės užsispyrimo atvejis toliau e, įgyvendinti tokį greunantį poveikį turinti projektą, neatsižvelgiant į Natura 2000, į natūralių buveinių direktyvą. Ir netgi nepaisant to, štai dabar iš pastarųjų mėnesių matome, kad e, prieš rinkimus netgi stengiamasi paspartinti darbus, paspartinti Strasbūro vakarinio greitkelio statybos procedūras, tam, kad neįmanoma būtų grįžti atgal tiesiog. Man atrodo, kad Prancūzija e, rizikuoja, renkasi rizikuoti sumokėti dar daugiau baudų, išgirsti nepalankų sprendimą, negu kad uh, pakeisti sprendimą dėl Strasbūro greitkelio. Kaip jau ir sakiau, jau keletą dešimtmečių mums užsispyrusiai aiškinama, kad šis projektas yra būtinas ir be jo mes negalime išgyventi. Galbūt peticijų komitetas gali kreiptis į komisiją tam, kad Prancūzija sparčiau teiktų atsakymus ir be jokios abejonės siūlau toliau šią peticiją nagrinėti. Ačiū ponė Vilje, o dabar ponas Buliau. Ačiū pirmininkė. Aš taip pat nenorėčiau dabar sugrįžti prie konkrečių e, e, detalių šio dosijai. Galiu tik tai pasakyti, kad taip tikrai e, buvo komisijoje priimtas nepalankus Prancūzijai sprendimas dėl nuostatų nevykdymo. Ir tikrai matome, kad aplinkelis eismo problemų neišsprendžia. Man labai gaila, kad e, tuo aplinkeliu toks neigiamas poveikis yra daromas didžiojo žirkieno natūralioms buveinėms. Ir tikrai galima būtų kvestionuoti tokį projektą. Tačiau, nepaisant to, norėčiau šiek tiek pakoreguoti tai, ką išgirdau apie prezidento bei parlamento rinkimus. Kaip jau buvo sakyta, šiam projektui jau daugiau nei 50 metų ir per 50 metų buvo tikrai daug rinkimų tiek prezidento, tiek parlamento rinkimų. E, labai paprasta dabar viską suversti rinkimams. Juk tikrai buvo ir anksčiau progų, ką nors pakeisti. Man atrodo, kad čia politinį atspalvį tam suteikti yra pats paprasčiausias sprendimas. Na, aš tikiuosi, kad e, sugrįžimas į ankstesnį situaciją neužtruks 50 metų. E, pasakysiu tik tai, kad peticiją dėrėtų nagrinėti toliau. Šiandien, kaip kad sakė komisijos atstovas, e, Laukiame atsakymo išsamesnės informacijos iš Prancūzijos dėl kompensacinių atstatomųjų priemonių. Na ir man atrodo, kad kol negavome mūsų tenkinančių ir rimtų atsakymų dėl kompensacinių priemonių, turėtume peticiją toliau nagrinėti. Na, objektyviai pasakysiu, be jokių politinių konotacijų. Tikrai nelabai patraukliai atrodo šis projektas, jeigu galima būtų pasinaudoti kitomis kompensacinėmis priemonėmis, atstatomosiomis priemonėmis. Juk e, šis projektas turi turėti ir neginčiamo poveikio eismui, o tai, kaip žinia, yra abejotina. Pirmininkas, ačiū ponui Buliau. Nežinau, ar komisija norėtų sureaguoti. Jeigu ne, tai tada peticijos teikėjams žodis. Galbūt galėtumėte atsakyti. Ačiū pirmininkė. Taip, išklausėme pono Bulion pasisakymą. Labai gaila. Mes taip pat e, apgailestaujame dėl to politinio atspalvio diskusijų, bet e, tiesiog tenka dabar konstatuoti, kad e, koncesininko pasirinkimo klausimas buvo smarkiai paspartintas ir greitai šis procesas labai vyksta. Dėl kompensacinių priemonių, dėl kitų priemonių. Prancūzija turėtų ne tik tai pateikti atsakymus, bet ir juos pagrysti, nes šiuo metu yra antrasis veiksmų planas e, dėl didžiojo žirkieno išsaugojimo įgyvendinamas, net ir trečiasis planas šiuo metu rengiamas. Per pusantro mėnesio aš tai daugiau nei 40 susitikimų šiuo klausimu suorganizavome. Ir iš visų susitikimų matome, kad nelabai rimtai žiūrime, žiūrima į šį klausimą. Prioritetas mums vis dėlto būtų veiksmingos priemonės, kurios galėtų išgelbėti šią nykstančią rūšį. Na, bet kita vertus, ne tik tai žirkieną reiktų gelbėti, reikėtų galvoti visų pirma apie biologinę įvairovę. Štai čia žemėlapyje matote juodasias zonas, užstatytas zonas, o raudonos zonos yra urbanizmui atviros. Žemėlapyje matote, kad e, ryšiai tarp šiaurės ir pietų populiacijos žemėlapyje yra kaip ir nutraukti, tai yra perskirtas tas takas. šiame etape bus sunaudota, užstatyta labai daug teritorijos. E, priminsiu, kad e, tik tai 400 individų sudaro populiaciją. E, populiacija yra labai maža ir genetiškai atstatyti tai populiacijai labai mažai šansų yra. Pirmininkas, ačiū. Kadangi buvo prašysiu šią peticiją toliau nagrinėti, tai taip ir padarysime, lauksime informacijos iš Prancūzijos vyriausybės. Kai gausime informacijos iš Prancūzijos, tai šį klausimą aptarsime vėliau. Ar sutinkate su tokiu pasiūlymu? Dabar kita peticija. Na, bet dar pasakysiu keletą žodžių, kadangi manęs paprašė to sekretariato atstovai. Turėsime peticiją iš Airijos ir kolegos iš Airijos šiuo metu dirba kitame komitete ir ateis tik tai pusė vienuolikos, dėl to buvo paprašyta posėdį nutraukti iki pusės vienuoliktos, kad visos peticijos būtų apsvarstytos, tame tarpe ir airiškoji Taigi padarysime neilgą pertrauką iki 10.30, kol mūsų kolegos iš Airijos galės prie mūsų prisijungti. Ir tuomet tęsime darbą. Margaret Oken, ar sutinkate, kad mes dabar padarytume pertraukėlę ir pusė 11 tęstume darbą? Palauksime kolegų iš Airijos. Jie ateis pusė 11. Reluăm lucrările comisiei. Vă rog frumos puțin. Siūlau pradėti, tęsti tiksliau komiteto darbą. Paprašyčiau dabar tylos salėje. Tęsime darbą. Pereikime prie 15 darbo tvarkės punkto 161 2006 metų peticija. Dan Brennan ją pateikė ji yra susijusi su tarša bei jos poveikiu vietos gyvulinkystiai. Peticijos teikėjas yra salėje, ponia Brennan, žodis jums. Gerbiami komiteto nariai, dėkoju už kvietimą atvykti jūsų posėdį. Aš esu e, Dan Brennan ir esu ūkio savininkas Kilkenį grafystėje Priežastis, dėl kurios pateikiu peticiją, buvo labai e, menkas mūsų galvijų e, priesvoris ir e, dėl blogos aplinkosauginės padėties mūsų ūkija. Nuo 2002 metų rugsėjo mėnesio buvo atlikti įvairūs tyrimai. Pastarai atliko <clears throat> Dublino mm, universiteto atstovai ir e, ataskaitoje teigia, e, teigiama, kad e, problemos susijęs su, su įvairiais faktoriais, gamtos faktoriais. Tyrimą atlikę ekspertai teigia, kad neturi atsakymų dėl priežasčių susijusių su įvykiais mūsų ūkėje ir nieko negali pasakyti apie kadmio poveikį. Buvo surinktas susitikimas, kuriame buvo pateikta ataskaita apie tai, kad kur, kur buvo kalbama apie tai, kad Padėtis ūkė pablogėjo dėl e, plytų gamyklos veiklos, tačiau e, e, teigiama ekspertai išvasa, kad po gamyklos uždarimo padėtis nepagerėjo, tai tačiau nėra tiesa. Šiandien salėje turime Airijos žemės ūkio ministerijos atstovų. Tai norėčiau suteikti žodį ponui Michael Sheridan. Um, Madam Chairman. Pane pirmininkė, norėčiau padėkoti jūsų komitetui už galimybę leisti Airijos e, valdžios institucijoms pristatyti savo posėdį. Po požiūrį e, susijusiu su atliktų tyrimu su Michael Sheridan, žemės e, ūkio, maisto produktų ir jūrų reikalų agentūros pavaduotojas esu. Man iš dešinės yra profesorius Simon Mūris, yra Dublino universiteto koledžo veterinarinės akademijos skyriaus vadovas. Ta <clears throat> tarnybo institucija atliko tyrimą nuo 2007-2009, apie kurį kalbėjo ponas Brennanas. Klausimai, apie kuriuos noriu kalbėti, <clears throat> buvo aptarti per pastarąjį posėdį. Ypač norėtume atsakyti klausimus, kuriuos e, savo laiškė 2010 vasarį siunčiate dėl tinkamo atitinkamos taršos e, užkardimo direktyvos nuostatų gyvendinimo Airijoje ir dėl e, kadmio didelės taršos, dėl didelio kadmio kiekio skerdžiamų galvijų e, tame, to ūkio kraujyje. Norime pasakyti, kad e, tiksliau jūs e, savočkai teigiate, kad pono Brenono ūkija aptiktos problemos susijusios su plytų gamyklos veikla netoli pono Brennano ūkio. Taigi iš pradžių apie tai pakalbėsime, po to apie kaimo klausimą, po to uh, kiti kolegos kalbės. Pavyzdžiui, profesorius Mūras kalbės apie <clears throat> sąsajas e, epidemiologinių tyrimų e, ir plytų fabriko veiklos. Mes tikimės, kad uh, E, ši informacijos visuma leis jums tinkamai įvertinti peticijos teikėjo prašymus. Pirmiausiai reikia pasakyti, kaip tyrimai atliekami. 2002 pabaigoje buvo pradėtas tyrimas vietos veterinarijos tarnybos, nuo to laiko daug buvo atlikta skirtingų tyrimų, buvo manoma, kad plytų fabriko tarša galėtų daryti poveikį. 2004 e, buvo įgyvenintas standartinis e, protokolas siekiant užtikrinti atskirų e, valstybės tarnybų atsakingų už tokią aplinkosauginį tyrimą veiksmus. Žemės ūkio veterinarijos tarnybos, maisto saugos tarnybos, taip pat nacionalinė <clears throat> konsultuojanti tarnyba atliko dirbožėmio tyrimus, aplinkosaugos agentūra <clears throat> tikrino plytų gamyklos taršą bei galima jos poveikį žmonių sveikatai ir galiausiai kilkinigrafistės mm, taryba ištyrė geriamai vandenį tame toje vietovėje. Nuo 2004 vykdomi tyrimai buvo prižiūrimi tarp žinybinės grupės ir <clears throat> buvo patikrinti prieš skelbiant galutinę ataskaitą. Galutinėje ataskaitoje pateikiama bendra apibendrinta informacija ir atskirų agentūrų tyrimų išvados nuo 2003 iki 2009 metų. Ta ataskaita buvo pateikta 10 metų rūpjūti ir manau, kad ta santrauka turėtų būti naudinga jums. Žinau, kad e, neturite daug laiko e, ir e, jūsų komitetas svarsto daug peticijų. Simono Mūro pristatomos, pristatomos uh, Tyrimo išvados apima 800 puslapių, taigi mm, galite įsivaizduoti, kokia yra tyrimo apimtis. Ir galbūt vertėtų perskaityti arba susipažinti su bendrosiomis tarpžnybinės grupės išvadomis, kuriuose teigiama, kad nebuvo rasta įrodymų, mm, kad uh, įrodymų, kad buvo daromas e, žalingas poveikis žmonių ar mm, gyvūnų sveikatai nebuvo nustatyta kadmio žalingo poveikio. <clears throat> Be to, buvo daroma išvada, kad nepaisant to, kad e, e, dirbožėmis pagal savo būklę buvo nelabai tinkamas e, žemės ūkio paskirčiai, tačiau e, pašarai, e, žoliniai pašarai šio dirbožimo buvo tinkami gyvūnų mytybai. Mano minėtose laiškose buvo teigiama, kad per didelis per didelę kadmio koncentraciją daugiausiai e, žalos padarė. Kaip žinote, kadmin, kadmis randamas yra e, gamtoje, <clears throat> dirbožėmėje ir e, per didelis kadmio kiekis gali turėti rimto toksikologinio poveikio Jums buvo teigiama, kad Bono Brennano ūkėje buvo aptiktas labai aukštas kadmio užterštumo lygis, tačiau taip iš tikrųjų nėra. Su kadmiu susijusi istorija yra pakankamai sudėtinga. E, iš pradžių buvo nustatytas e, gyvūnų inkstose truputį padidėjęs kadmio lygis. E, taip pat buvo aptikta kadmio dirbožemyje. Aplinkosaugos agentūros vertinimu tas kadmio lygis nebuvo toks aukštas, kad būtų reikia atlikti papildomą platesnio masto tyrimą. 2007 buvo atliktas bendras tyrimas ir buvo atlikti trys E, atskiri tyrimai per dvi savaitės 2007-aisiais buvo paimta 2300 kraujo mėginių iš gyvūnų šiame ūkėje ir kitur siekiant nustatyti žalingą kadmą ir kitų sunkių metalų poveikio. Taip pat buvo e, paimti dirbožėmio ir e, pašarų žolės mėginiai. Uh, buvo e, atlikti išsamus paskirstų gyvulių inkstų tyrimai. Ir atitinkamos, e, atitinkama analizė patikrinimus buvo uh, vykdomas Vokietijos laboratorijose. E, po to, kai gavome atsakymus, tai iš 2300 mėginių 600 buvo aptiktas labai didelis e, kadmio kiekis. E, likę mėginiai, juose buvo aptiktas normalus įprastas kadmio kiekis. Mes atlikome išsamų įvertinimą ir paaiškėjo, kad laboratorijoje buvo padaryta klaida galiu du įrodymus pateikti, esama visos ataskaitos apie tai. Tie du įrodymai, kuriuos pateiksiu, e, yra susijęs su tuo, kad tie patys rezultatai buvo aptikti ir iš e, galvijų, kurie yra 70 km e, nutolę nuo vertinamo ūkio ir buvo e, aptik, aptikti tie patys rezultatai. Komercinė laboratorija, kuri atliko šį tyrimą ir padarė tą klaidą, pripažįsta tą padarytą klaidą. Ir jei šalis padariusi klaidą viešai, tą klaidą pripažįsta, bei e, tą aiškiai E, pažymė savo ataskaitoje, tai reiškia, kad e, tas labai aukštas kadmio lygis e, šiuo atveju yra nepagrystas. Mes diskutavome su Europos maisto saugos agentūros ekspertais ir jie siūlė dar papildomą tyrimą atlikti, mes tą padarėme. Kitas dalykas, kurį atlikome, <clears throat> tai yra E, žolės pašarų ir dirbožėmio tyrimai mes neaptikome jokios taršos, jeigu iš plytų gamyklos būtų ta tarša kilusi, tai būtume aptikę atitinkamos taršos dirbožėmėje ir šiene. Tai kaip minėjau, Europos maisto saugos agentūros rekomendacija remdamės atlikome papildomą tyrimą ir rezultatai šio tyrimo buvo tokie, kad pono Brenono galvijų, e, galvijų e, inkstose fiksuotas kadmio kiekis e, nesiskyrė nuo 25-30 procentų visos Airijos <clears throat> galvijų kiekį aptinkamo kadmio, šiuo metu Europos lygių netgi atliekamas panašus tyrimas. Esmė yra ta, kad mm, Tai reiškia, kad e, nekadmis sukėlė problemas pono Brenono ūkį. Dabar aš jau perduoti e, žodį ponui O'Brienui, kuris e, pakalbėtų apie plytų e, gamyklai keliamus kaltinimus ir po to galbūt aš galėsiu apibendrinti. The... Aš tik uh, noriu pristatyti uh, klausimus susijusius su toje vietovėje veikiančia plytų gamykla ir jos veiklos sustabdymu. Airijos e, EPA organizacija buvo 93-ais įkurta ir jai tenka įvairios funkcijos, priežiūros funkcijos, aplinkosauginės funkcijos, e, koordinavimo funkcijos atliekant e, aplinkosauginius tyrimus, e, taip pat šinklame efektų dujų kiekių tyrimai ir priežiūra. EPA atliko E, svarbu vaidmenį e, <clears throat> perkeliant atitinkamas europinės direktyvas susijusios su aplinkos tarša. E, Plytų gamykla buvo pastatyta 68 metais ir nuo 89 metų iki 2009 metų e, buvo teigiama, kad ta gamikla kelia tam tikrų aplinkosauginių problemų ir kad e, netinkamai e, yra perkeliamos europinės direktyvos buvo e, išduotas leidimas remiantis nustatytais parametrais ir kriterijais e, atlikti atitinkamą taršos lygio tyrimą. Buvo, nebuvo užfiksuota e, rimtos aplinkosauginės taršos remiantis Danijos ir Vokietijos oro kokybės standartais. Buvo atlikti atitinkami tyrimai vietoje, e, taršos apimčių tyrimai ir kitokio pobūdžio tyrimai. E, į EPA buvo kreiptasi pirmiausiai 2003 kovą dėl e, galvijų sveikatos būklės ir EPA atliko atitinkamą tyrimą, daugiausia dėmesio kreipdama atmos, į atmosferos taršą ir galima e, dirbožėmio taršą šiame ūkyje. E, daugiausia, didžiausia taršos dalis e, dėl plytų fabriko veiklos tenka Floridams <clears throat> ir tai buvo užfiksuota tyrimo išvadose. Buvo atliktas įvairiapusis tyrimas, e, e, dirbožymis buvo tyriamas e, vanduo, paviršinis vanduo, giluminiai vandenys, įvairūs sunkiai metalai, jų emisijos buvo matuojamos dėl kadmio buvo užfiksuotas labai nedidelis kadmio išmetimas į atmosferą susijęs su e, gamybos procesais. Tas, e, tie matavimai buvo atlikti nuo 2004 iki 2005 metų ir buvo nustatytas tik tai 0,5 mg kubinio metrų e, išmetimas. 2005 metais atlikti tyrimai taip pat neparodė, kad e, padidėjusių, nebuvo jų metu užfiksuotos padidėjusios kadmio emisijos. Taip pat buvo e, atliktas dulkių e, tyrimas ir jo metu taip pat neužfiksuota per didelio kadmio kiekio e, dulkėse dirbožėmio ir žolės tyrimų rezultatai taip pat neparodė didelių nukrypimų nuo e, bendro airijos vidurkio, kalbant apie kadmio kiekį. <clears throat> Taigi negalima konstatuoti, kad uh, Šis fabrikas darė ypatingai žalingą poveikį aplinkai. 2007-aisiais buvo pasitelkti tarptautiniai ekspertai iš Junktinės karalystės, Junktinio Amerikos valstybių įvairūs, įvairūs pramonės e, as, ekspertai, kurie <clears throat> atliko atitinkamą pakartotinį tyrimą, lankėsi e, plytų E, gamykloje, taip pat e, e, kitokio pobūdžio tyrimus atliko, remdamiesi geriausia veiklos ir reglam, veiklos reglamentavimo praktika buvo atlikta plataus masto tyrimų ir e, tyrimų išvados e, pateikiamos apibendrinamoje ataskaitoje. Kaip minėjome, pateikti toje ataskaitoje išsamus tyrimų rezultatai, kurie neparodo, kad dėl plytų gamyklos veiklos buvo padaryta didelė žala e, galvijų sveikatai ir apskritai aplinkai toje vietovėje. Ačiū. Uh, Madam Chair, I, uh, I wish to cover two issues briefly. Pane pirmininkė, norėčiau apie du aspektus pakalbėti. E, pirmasis susijęs su galimybė ir įvertinimu surinktų įrodymų ir antras yra susijęs su aplinkosauginėmis problemomis. Aš noriu kalbėti apie 2009 ekspertų išvadas susijusius su tuo metu e, turimų duomenų kritinių vertinimų. Mes vertiname 15 e, ekspertinių tyrimų, kuriuos atliko tiek airijos vyriausybės, tiek nepriklausomos institucijos, dar buvo atlikti septyni papildomi tyrimai ir vertinimai. Svarbiausias klausimas, kurį siekime atsakyti, buvo susijęs su tuo, ar uh, būtų galima pagrysti šiais tyrimais tam tikras hipotezės e, susijusias su ūkio veikla, e, gyvūnų sveikata, jų mytyba, taip pat hipotezės, kurios nebuvo specifikuotos ir e, susijusios su bendrais aplinkos saugos taršos aspektais. <clears throat> Klausimas buvo, ar šiomis hipotezėmis būtų galima išspręsti problemą, apie kurią kalbama. Vertinome e, turimus duomenys, e, remdamėsi tarptautiniais kriterijais, siekdami suprasti ir e, ištirti galimas minėtų hipotezių priežastis. E, kita svarbi komiteto informacija susijusi su tuo, e, kad e, remiantis turimais duomenimis daryti išvadas yra pakankamai sudėtinga. Taigi, atsižvelgiant į tą neužtikrintumą, mes pasirinkome uh, atitinkamą požiūrį, pagal kurį vertinamas taip pat ir toks dalykas kaip klimato e, kaita arba kiti e, dalykai, e, kurių negalime užtikrinti vertinti. Mes pasirinkome skalę nuo 0 iki 10 ir 0 reiškia, kad nesama jokių įrodymų pagrindžiančių vieną ar kitą hipotezę, o vertinimas, <clears throat> dešimties balų vertinimas reiškia, kad nekyla tų abejonių, kad hipotezė yra teisinga. Savo darbe mes pasirinkome penkių balų vertinimą kaip <clears throat> praeinamo balo vertinimo. Taigi tokia buvo metodologija siekiant įsitikinti, ar a, e, a, e, plytų gamyklos veikla galėjo būti a, e, pono Brennerio galvijų lygų priežastimi. Rėmėmės dviem šaltiniais. Pirmasis buvo susijęs su a, E, gamyklos veiklos laikotarpiu, apie tai pakalbėsiu vėliau, rėmėmės kai kurių e, tyrimų išvadomis tiek EPA, tiek nepriklausomų ekspertų, taip pat e, trimis tyrimais dėl Floridų ir dėl Kadmio. Atsižvelgiant į galimą E, gamyklos e, poveikį. E, tai toje skalėje nuo, nuo 0 iki 10 mes tik tai dviem arba trimis balais galėjome įvertinti gamyklos veiklą kaip galima priežasti situacijos, apie kurią kalbame. Tai reiškia, kad tikimybė yra tikrai maža Galiausiai e, noriu pristatyti e, e, duomenų susijusių su gamyklos veikimo laikotarpiu vertinimu. nuo 2003 iki 2009, kuomet buvo atliekamas tyrimas, gamykla neveikė 2007 e, ir 2008 metų pradžioje per trumpą laikotarpį ir tuo metu e, gyvūnų būklė buvo gera. E, tačiau problema yra ta, kad ir gamyklos veikimo laikotarpiu atlikus atskirus tyrimus buvo užfiksuota, kad gyvūnų būklė yra bloga. Taigi neturime labai daug priežasčių tvirtinti, kad gyvūnų e, problemų priežastimi tikrai buvo gamyklos veikla. E, kai 2008 buvo uždaryta gamykla, mes dar kartą ištyrėme galvijų būklę. Per pastaruosius e, kelis metus surinkti uh, duomenys nepatvirtina, kad pagerėjo pieno e, kokybė. Tačiau e, <clears throat> taip pat negalima pasakyti, kad pagerėjo galvijų priesvoris išskyrus laikotarpį 2009 metais. Negaliu komentuoti 2010, 2011, 2012 surinktų duomenų, nes jų neturiu. Paskutinis mano komentaras susijęs e, su <clears throat> gamyklos veiklos ir uždarimo laikotarpiu. susijęs su to, kad reikėtų papildomų įrodymų, kad e, gamyklos veikla sukėlė gyvūnų būklės e, pablogėjimą. Ačiū. Dėkoju. Dabar žodis Europos komisijos atstovams. Dadam Šeriden. Pane Šeriden. Vieną minutę norėčiau jūsų laiko išnaudoti ir uh, tam tikrą įvykių seką norėčiau dabar e, paaiškinti. Išklausėte įvairias nuomonės, e, mūsų tarpžinybinės grupės atliktų tyrimų rezultatus. Savo laiške teigiate, kad dauguma komiteto narių mano, kad dėl plytų gamyklos tai e, veiklos kilo ši tarša ir visos problemos. Mes tačiau teigiame, kad nėra surinkta pakankamai įrodymų. <clears throat> jūs būdami neutraliais bešališkais e, stebėtojais galite kreiptis į Europos komisiją ir SAMKO generalinį direktoratą, pavyzdžiui, jungtinę mokslinio tyrimų tarnybą e, arba Europos maisto E, saugos agentūrą atlikti papildomą tyrimą ir Airijos valdžios institucijos galėtų pasikeisti nuomonėmis su komisijos ekspertais ir remdamasis šių ekspertų bendromis išvadomis peticijų komitetas galėtų susidaryti objektyvę nuomonę ir padaryti atitinkamas išvadas. E, ačiū. Dabar žodis peticijos autoriui, jeigu jis pagidavo, ką nors pridurti. Um... Labai ačiū. Keletas pastebėjimų dėl uh, išsakytų argumentų. Nemanau, kad EPA atliko skaidrų e, kadmio kiekio tyrimą. Nieko negirdėjau apie atskirų plytų arba stiklo tyrimą. 2004 balandį EPA aptiko 24 gramus kadmio viename are. Tai reiškia 160 kartų daugiau nei atitinkami normatyvai. E, nes e, e, norma yra 0,05 mg kubiniam metrui, tuo tarpu buvo viršyta 160 kartų. Buvo teigiama, kad nesurinkta informacijos apie kadmio taršos poveikį galvijams. Taigi tas teiginys yra neteisingas. Kitas aspektas, argumentas e, susijęs su kraujo mėginiais. E, nekyla abejonių, kad daugiau nei 200 mėginių buvo užteršti kadmiu, tačiau prieš e, tapus šiems mėginiams užterštiems <clears throat> potent e, buvo užfiksuotas labai aukštas 200 e, e, mg kadmio kiekis kraujyje. Mm, po to buvo dar didesnis kadmio kiekis užfiksuotas atliekant kitus tyrimus. Nepriklausomai nuo e, to, koks buvo bendras taršos lygis e, e, Dano galvijų kraujo kiekie buvo užfiksuotas per didelis kadmio lygis. Taip pat atliekant e, e, tolesnį tyrimą kažkur dingo e, antroji kraujo mėginių dalis ir niekas nežino, kur šie kraujo mėginiai dingo. Komisijos atstovai galės jums pranešti, kad gamikla laikėsi aplinkos sauginių reikalavimų, buvo minėtas nepriklausomas jos veiklos įvertinimus. Ir buvo minėta, kad e, gamikla tikslingai siekia mažinti savo taršą, ypač Floridų taršą. Jie teigia, kad e, ėmėsi e, savo iniciatyvą veiksmų mažinti Floridų taršą. <clears throat> Tačiau buvo pasirinktas netinkamas e, Florido matavimo kalibravimas ir e, buvo teikiama e, klaidinama informacija, nes iš tiesų, pavyzdžiui, 20 vienas 21 milijonų dalelė kubinėme metre e, išmatuota, o buvo teigiama, kad e, tai siekia tik tai 10 milijonų dalelių. Baterii dar are cuvântul și al doilea petiționar. Na, turėjau jums suteikti žodį e, pasisakymo pabaigoje, bet dabar žodis antrajam peticijos teikėjui. Sheridan, because... Norėčiau grįžti prie Michaelo Sheridano, pasisakymą. Jis minėjo keturias išvadas, kurios pateikiamos e, bendroje ataskaitoje. E, norėčiau paminėti e, tyrimus dirbožėmio ir žolės tyrimus. Nebuvo pasakyta, kad tie tyrimai buvo atliekami pagal tą pačią metodiką. Taip pat buvo minėta, kad sveikatos apsaugos tarnybos e, atstovo atliktas tyrimas jo e, metu nebuvo pastebėta jokio poveikio žmonių sveikatai. Šios žinybos atstovai niekuomet nebuvo apsilankę e, Dano ūkijoje, nesikalbėjo su jo šeimos nariais, netliko jokių medicininių tyrimų. Dacă nu vom trece la comisie. Ar dar kuris nors peticijos teikėjas pagidauja pasisakyti, jeigu ne tai žodis tada komisijai? Antrą kartą jūs mane nutraukėte dabar. Mes dabar žodį suteiksime komisijai, o tik po to jums. Thank you, Madam Chair. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš trumpai pakalbėsiu apie komisijos atliktą tyrimą dėl plytų fabriko veiklos ir dėl to, kaip ši e, gamykla, jos veikla laikėsi atitinkamos 96 metų direktyvos, tai yra IPPC direktyva, pagal jos nuostatus reikalaujama, kad e, <clears throat> tokio pobūdžio gamyklose būtų taikomos pačios naujausios technologijos siekiant sumažinti taršą. Direktyva, jos taikymo sritis apima daug pramonės įmonių, taip pat keramikos gamyklas šiuo atveju ir e, minima E, plytų gamyklą. Komisija kelis kartus lankėsi peticijų komitete, pristatė savo tyrimo rezultatus. Galbūt geriausia būtų apibendrinti mūsų tyrimo e, rezultatus, e, pačius naujausius šiuo metu turimus. Pirmoji palyginamoji išvada susijusi su plytų gamyklos licenzijoje nurodytomis sąlygomis ir e, tuo tarpusio sąsąją su tuo, ką mes Europoje laikome <clears throat> geriausiomis turimomis technologijomis e, e, ir bref dokumentu, kuriame nurodomas tipinis taršos dydis, tipinis taršos apimtis. Taigi pirmą palyginamą analizę atlikome būtent tarp šio dokumento ir e, veiklos sąlygų neaptikome jokių nukrypimų. Apie tai pranešėme jūsų komitetui. Kitas tyrimo etapas buvo grindžiamas e, stebėsinus duomenimis, lyginant e, <clears throat> surinktus stebėsinus duomenis su veiklos leidime nurodytomis sąlygomis. Buvo konstatuota, kad nuo 2001 iki 2006 metų buvo pažeistos tam tikros veiklos leidimo sąlygos, ypač susijusios su Floridų emisijomis. Dešimt kartų buvo nustatyti pažeidimai chloridų atveju keturiais atvejais, smulkių dalelių dviem atvejais ir e, azoto oksido vienu atveju airijos institucijų surinkta informacija remiantis, galima teikti, kad plytų gamyklos atžvilgių buvo imtasi veiksmų siekiant ištaisyti padėtį. Analizuodami veiklos leidimo sąlygas ir jų nesilaikymą bei airijos valios institucijų veiksmus negalime pagal IPPC direktyvą teikti, kad direktyvos nuostatos buvo pažeistas. Remdamėsi e, mūsų vertintą informaciją nuo 2001 iki 2006 metų. So on the basis of the remiantis e, <clears throat> mūsų įvertinta informacija e, nėra jokių užfiksuota pažeidimų, kaip minėjau galima būtų atsižvelgti į tai, kad IPPC direktyva viso ES įsigaliojo tik tai 2007 spalio 30 dieną. Taigi tiek norėjau pasakyti, ponė Pirmininkė. Kuvintul duonai Prendergast. Dabar žodis poniai Brendelgast. Ačiū, ponė Pirmininkė. Manau, kad uh, Visiems akivaizdu, jog reikia e, rasti sprendimą susijusiu su šia peticija ir e, e, siekti išvengti tos maišaties susijusios su moksliniais tyrimais ir jų duomenimis. Todėl aš Norėčiau, kad jūs visus duomenys perduotumėte bendrai mokslinio tyrimų tarnybai komisijos, siekiant, kad jie būtų bešališkai įvertinami, nes be to bešališko įvertinimo mums, parlamento nariams, būtų labai sudėtinga e, padaryti tinkamas išvadas e, ir įvertinti šios peticijos pagrindą. Pone Maginė suteikiamas žodis. Ačiū, pone pirmininkė. Žinote, kad daugiau nesu šio komiteto nare, tačiau kuomet pas Brenas pirmą kartą mus kreipėsi, buvau komiteto nare. Deja, turime apgailestauti, kad tiek ilgai svarstame šią peticiją, neprimdami jokio galutinio sprendimo ir e, žinote, kad mūsų komitetas palaiko poną Brennaną ir bando padėti jam surasti problemos sprendimo būdą. Nepaisant visų neigiamų aspektų, galiu žvelgti kelis teigiamus aspektus iš šios dienos diskusijos, nes pirmą kartą turime valstybių narių atstovus, kurie pateikia mums atitinkamą ataskaitą ir informaciją apie įgyvendintas priemonės šiuo atveju. Taigi tokį dalyką labai sveikiname, kaip ir teigiamai vertiname e, informaciją, kad padėtis ūkija pagerėjo. Pastarai kalba, kuomet buvome sustikę peticijų komitete e, teigiau ir noriu pakartoti, kad reikia mokslinio požiūrį įvertinti padėtį. Jūs girdite dviejų, remdamiesi dviejų šalių pateikimą informaciją, galite daryti išvadą, kad nepaisant kai kurių e, mokslinio ekspertų išvadų, nesutariama dėl kadmio e, emisijų kiekio. Todėl manau, kad e, komisija galėtų pakomentuoti pono Šeridano pasiūlymą e, pateikti atitinkamą informaciją kompetentingoms komisijos tarnyboms, kad pastarosios peržiūrėtų, įvertintų sukauptus įrodymus ir informaciją ir nurodytų, kokie kryptimi toliau reikėtų uh, žengti. Norėčiau, kad komisija šį pasiūlymą pakomentuotų. Man įdomu būtų sužinoti Dano Brennano nuomonę dėl šio pasiūlymo, nes kreipėsi Europos institucijas, nes jo kreipimasis valstybėje narėje nebuvo išgirstas, todėl būtų įdomu išgirsti ir jo vertinimą, nes šiam komitetui rūpi piliečių gerovė. Jeigu peticijos teikėjas teigiamai vertintų šį pasiūlymą ir jeigu valstybė narė būtų pasirengusi e, visapuškai bendrabiauti, steigti visą informaciją, manau, kad tai būtų geriausias būdas e, galbūt <clears throat> padaryti išvadą, kurios visi trokštame ir kurią, e, kurios visi labai pageidautume. Puikiai žinome, kad problema buvo ir kad jos priež, priežastis yra įvairialypės ir mes turime padėti peticijos teikėjų jas išsiaiškinti. Taigi komisija galbūt galėtų trumpai vertinti šį pasiūlymą ir galbūt ponas Brenanas taip pat galėtų pareikšti dėl jo e, savo nuomonę. Ačiū. Ponas Kėlė, prašau žodžiu. Ačiū pirmininkė. Pirmiausiai noriu pasakyti, kad uh, neturiu jokio asmenio intereso, nes e, ši problema nėra susijusi su mano rinkiminė apygardas, bandau įvertinti peticijos teikėjo poziciją. Tikrai gerai, kad abiejų šalių atstovai šiandien yra salėje. Pastarai kartą e, valstybės narės e, institucijų atstovų nebuvo. Todėl mm, Dabar gerai, kad e, galime išklausyti abiejų šalių argumentus šiandien. Ir čia mes nesiekime ko nors e, kaltinti, mes siekime rasti problemos sprendimo, vertinant iš abiejų požiūrio taškų. Tai e, valstybės institucijų atstovai teigia, kad laikosi savo įsipareigojimo ir kad atlikti tyrimai E, nenukrypsta nuo tyrimų atliktų, jų rezultatai nenukrypsta nuo tyrimų kitose airijos ūkiuose. Kalbant apie laboratoriją padarytą klaidą ir apie dingusius kraujo mėginius, vertinant individualiu iš individualaus požiūrio taško, tai tikrai nepadintų mūsų pasitikėjimo teikiamais duomenimis. Komet uh, atsitinka tokie įvykiai, valstybės agentūra ar kita žinyba gali pripažinti savo klaidą, tačiau jeigu klaidą padaro individualus pilietis arba ūkininkas, jis gali susilaukti bausmės. E, remiantis Dano Brenono požiūriu ir vertinant tai, kas įvyko jo ūkija, tai logiška įvykių e, seka buvo susijusi su vertinimų, kad e, būklės pablogėjimas susijęs su plytų gamyklos e, veikla. E, nepriklausomai nuo to, ar na, mm, tas teiginys, ar tokia nuojauta pasitvirtino ar ne. Gauti aišku atsakymą jam buvo labai sunku, tačiau jis taip pat turi teisę pasitvirtinus atitinkamą informaciją ir į kompensaciją pritarsiu kolegiams Prendergast ir Maginis, kad galbūt jungtinis tyrimų komitetas galėtų šį klausimą išnagrinėti ir pateikti atitinkamas rekomendacijas. E, tačiau e, e, įrodymus neturi, įrodymų našta neturėtų tekti peticijos teikėjui, kadangi peticijos teikėjas patyrė žalos tiek emocinės, tiek finansinės. Manau, kad jam E, turėtų būti e, išmokama kompensacija ar iš valstybės, ar iš komisijos, ar iš daugiau bendrovės, ar, iš, ar dar kas nors turėtų tą padaryti. <clears throat> Įsivaizduokite, kad ūkininkas uh, uh, augina galvijus, jų būklė bloga, jis mano, kad dėl to kalta plytų gamykla, po plytų gamyklos susidarimo galvijų padėtis pablogėjo, taigi manau, kad čia yra akivaizdi situacija, reikėtų ją atitinkamai vertinti, ponai Volšis, teikiamas žodis. Labai ačiū, ponai pirmininkė. Manau, kad e, čia esame didelės problemos. Man buvo akivaizdu nuo pat pradžios šio klausimo nagrinėjimo ir viskas trunka jau beveik dešimt metų. Norėjome tik atkreipti e, e, komiteto dėmesį į tai, kad aš e, ūkininkauju tame pačiame regione, kaip ir Danas Brenanas. Iš pat pradžių neabejojau, mm, dėl ko būklė tame ūkėje pablogėjo. Ir aš manau, kad atliekamų tyrimų tikslas buvo įrodyti, kad Danas Breminas buvo blogas ūkininkas. Jie ištyrė viską ūkiją, siekdami rasti kokią nors problemą susijusią su Dano asmeniu, su jo ūkininkavimo metodais arba su auginamais gyvuliais. Danas Breminas. Uh, e, mano nuomonė, yra puikus ūkininkas ir e, galiu e, teikti, kad daugelis jo kaimynų galėtų e, šį teiginį patvirtinti ir mes nepaliksime jo nelaimėje. Kalbant apie valstybės institucijų tyrimų rezultatus, tai jais buvo siekiama tik tai viską supainioti nes buvo akivaizdžiai ignoruojami kai kurie jų pačių nustatyti faktai, pavyzdžiui, aukšto lygio tarša sunkiaisiais metalais, e, kurie buvo aptikti atliekant, paimant mėginius ūkiją e, kurie e, tyrimus atlikusių institucijų atstovai jau anksčiau teigia, kad minėjo plytų gamyklos veiklą nuo 1999 iki 2006 metų. Visi puikiai žinote, kad e, tas laikotarpis susijęs su statybų bumu Airijoje. Ar e, jūs manote, kad nuo 1999 iki 2006 gamybos apimtis šioje gamykloje e, sumažėjo? Aš galiu pasakyti, kad ta gamykla tuo laikotarpiu dirbo ištisą parą be sustojimo ir smarkiai padidino gamybos apimtis. Taip, 2007-aisiais prasidėjus finansų kriziai gamybos apimtis e, sumažėjo ir 2009-aisiais e, gamykla buvo uždaryta, kuomet krizė išsiplėtojo. E, vakar vykdami į oro uostą mes matėme tik du kranus statančius dangoraižius Dublinė. Tuo tarpu nuo 99-2006 buvo galima Dublinė tokių kranų suskaičiuoti. Tai reiškia, kad tuo laikotarpiu plytų gamyklos gamybos apimtis nesumažėjo, o padidėjo. Atitinkamai padidėjo ir e, problemos šiame ūkėje Šiandien apsilankydami šiame ūkėje galėtumėte įsitikinti, kaip pagerėjo e, gyvūnų e, galvijų būklė, pieno kokybė. <clears throat> E, ir nereikia atlikti kažkokių papildomų tyrimų arba kraujo mėginių imti plika akimi. Galime matyti, kad galvijų būklė yra daug geresnė. Tuo tarpu uh, E, e, pastaraisiais metais e, galvijai buvo kankinami, kas dvi savaitės įmant kraujo mėginius, šeriant juos įvairaus tipo pašarais. Aš per pastarosius dešimt metų kelis kartus mačiau Dano ūkio galvijus ir buvo akivaizdu, kad kažkas jiems daro įtaką ir šiuo metu matome, kad tos įtakos nebeliko. Pavyzdžiui, medžius vertinant, nereikia būti ekspertų, kad 2004 metais mm, buvo kažkokia žala daroma, e, pavyzdžiui, medžiams tai ir dabar tie medžiai atrodo visiškai kitaip, jau praėjo keturi metai po gamyklos uždarimo klausydamasis e, valstybės institucijų atstovų ir jų teiginių, kad nebuvo rimtų įrodymų arba visiškai jokių e, įrodymų nebuvo, kad e, gamikla kalta dėl mažo, per mažo galvijų priesvorio tikrai neįtikėtina, kad profesionalai ekspertai gali taip teikti. Aš turiu čia visą sąrašą tūkstančių kraujo mėginių E, ir e, šių tyrimo rezultatai rodo, kad e, kadmio lygis kraujyje daug kartų viršijo mm, nustatytą leistiną kiekį, o institucijų atstovai atlikę tyrimą teigia, kad laboratorijoje buvo papildomai užtarstas dėl klaidos šis galvijų kraujas. O aš noriu pasakyti, kad kraujo mėginiai įvairiais e, tyrimo etapais dingdavo. Jeigu aš arba Danas Brennas būtų padaręs tokio pobūdžio klaidas savo ūkininkavimo veikloje, e, e, tai manau, kad iš karto būtume netekę ES paramos ir dar susigavę ir dar susilaukę papildomų nuobaudų. Taigi kur yra teisingumas tokiems ūkininkams kaip Danas Brenonas, <clears throat> kad jie galėtų e, vykdyti savo kasdieninę veiklą. Manau, kad jis per pastaruosius 10-15 metų e, dėl e, įvykių susijusių su jo ūkiu patyrė 100 tūkstančių eurų. Žalos, ne, nedaug ką žinau apie jungtinio tyrimų komiteto veiklą, apie kurį šiandien buvo kalbama, arba apie Europos uh, maisto saugos agentūrą, kuri buvo minėta, tačiau mes turime siekti, kad Danas ir jam padedantis asmenys e, galėtų e, deramai dalyvauti e, diskusijose ar kitokiais būdais atliekamame tyrimė, nes priešingų atveju mm, negalime tikėtis sprendžiant šį klausimą jokios pažangos. Pranešime ataskaitoje, kuri buvo parengta, e, ignoruojami akivaizdus faktai, todėl e, reikia šią ataskaitą atmesti. Jie yra įžeidžiamas Danas Brennanas ir jo šeima. Ir e, tikrai negalime taikstyti su to, kad profesionalus ekspertai gali e, ignoruoti faktus ir neįtraukti jų į savo ataskaitą. Ponas pertraukė komisijos atstovą, kuomet jis <clears throat> patikė savo informaciją ir e, tai yra taip pat susijęs su netinkamai pateikiamais faktais. Nu e o... Ačiū, ponia pirmininkė. Tai nėra kažkoks atskiras specifinis atvejis. Aš taip pat esu kilusi iš šalies, kurioje yra e, užsimama labai intensyviai pienininkystė. Ir e, labai dažnai iškyla e, tokios, tokios problemos, įrodymų problemos. Ir mūsų frakcija pritarė peticijai, ją remia, turime įvairių argumentų, trūksta e, skaidrumo ignoruojami vairūs akivaizdus įrodymai, taip pat padaryta daugybė klaidų, nėra nepriklausomo, nebuvo įvykdytas nepriklausomas tyrimas. Dėl to man e, pateiktas pasiūlymas labai priimtinas. Taip pat šešeri metai, minėti šešeri metai, tas laikotarpis yra labai ilgas. Per tą laikotarpį gali būti padaryta didžiulė žala ir gyvulių gerovė ir žmonių sveikatai. E, Komisija teigia, spalio 26-ąją jie savo paskutinėme atsakyme teigia, jog buvo nesilaikoma daugybės licencijoje nustatytų sąlygų, tačiau šito neužtenka, reikia išsameu visą tai išaiškinti. Taip pat mes manome, kad valstybėms narėms taikomos direktyvos turi būti labai griežtai taikomos, jų turi, reikia laikytis labai griežtai, o šiuo atveju to nebuvo daroma. Kitas mūsų argumentas yra tas, jog Airijos vyriausybė teigia, kad trūksta tam tikrų mineralų, jei, kur, dėl kurių kyla įprastos lygos. O kasgi yra tos įprastos lygos? Juk tokius dalykus žino geriausiai patys ūkininkai dirbdani, dirbantys su tais gyvuliais. Tad aš manau, kad čia trūksta neutralumo ir mes visiškai remiame peticijos teikėjus. Ačiū, pirmininkė sako, dėkui Miranda. Robert Maja. Ačiū. Pirmiausia, norėčiau pabrėžti, aš esu iš Austrijos, tai yra kalnuota valstybė, čia taip pat yra labai stiprus žemės ūkis. Uh, ir kad šiandien kalbame apie sunkiosius metalus ir jų daromą žalą, e, man yra šokiruojantis faktas. Aš, būdama dar maža mergaitė, šešerių, septyniarių metų amžiaus, aštuntajame dešimtmetyje, e, e, tuo metu buvo, jau tada buvo kalbama ir diskutuojama apie sunkių metalų daromą žalą žmogaus sveikatai ir gyvulių geroviai. Aš taip pat įsitikinusi, kad reikia vykdyti e, visiškai nepriklausomą ir absoliučiai skaidrų tyrimą. Yra labai šokiruojantis dalykas tai, kad iki šiol tokių incidentų yra ES. E, peticijos teikėjai turi gauti kompensacijas už, to, už tos tenkančias jiems išlaidas. Aš e, tikiu prieš tai kalbėjusių jau išdėstytais argumentais Danas Brananas, Danas Brananas yra tikrai geras ūkininkas, aš taip pat tą manau. Mes visi turime šeimas, visi pažįstame savo šeimos narius ir taip ir šis ūkininkas, jisai pažįsta savo gyvulius, tai yra jo, taip pat jo šeimos dalis. Ir jie žino, kada jie yra sergantis, kada ne ir kuris atvejs yra normalus, kuris ne. Tokius dalykus svarstyti kreipiuosi į komisiją, eiti, atvykti į vietą, atlikti nepriklausomą tyrimą, aptarti išlaidų klausimus. Ir taip pat norėčiau, kad peticija ir toliau būtų nagrinėjama, kol visi faktai bus išsiaiškinti šimtų procentų, kad nie vienas iš mūsų nebeturėtų e, jokių progų kažkokių pastabų dar ateityje daryti. Ne întoarcem la reprezentantul comisiei suteikiu žodį komisijos atstovui. Andrius, prašau. Ačiū. Kai kalbame apie atsakymus, iš tiesų e, ir e, dėl to nepriklausomo tyrimo man atrodo, kad čia yra kiek sudėtinga e, man įsipareigoti daryti tą ar vieną, vieną ar kitą dalyką iš komisijos pozicijų. Uh, Mes galime toliau daryti tyrimą, tačiau yra sudėtinga prisijimti aiškus įpareigojimą dėl to, e, ką, dėl ko, už ką konkrečiai atsakinga komisija, už ką agentūra ir panašiai. E, aš išgirdau iš peticijos teikėjų, kad e, dar turi būti atliekamas tyrimas, turi būti geriau išanalizuota informacija susijusi su kadmio kiekiais ir taip pat su e, plytų fabriko e, da, veikla, kaip jau sakiau, kas dėl komisijos įsipareigojimų ir dėl to, ką, kaipgi toliau viską nagrinėti ir daryti, aš galiu e, labai nedaug šiuo momentu kažką pasakyti ir kažkam įsipareigoti, tik tai tiek, kiek man leidžia mano pareigos. Dėkui, Vantul Varok. Jeigu peticijos teikėjai pageidauja, tai dabar žodis jiems. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Norėčiau tik tai dar kartą sugrįžti prie to, kasgi čia apskritai įvyko. Neužmirškime ir tų gyvulių. Didžiulis jų skaičius e, kentėjo nuo įvairių lygų ir visas tyrimas e, kuris buvo atliekamas įvairių institucijų, buvo sutelktas į e, plytų fabriko veiklą. E, šio komiteto nariai buvo nuvykę į fermą, matė tuos gyvulius, matė jų, kaip jie kenčia. Ir aš norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į faktą, kad e, visų tų ataskaitų galutinės rekomendacijos iš esmės sako, jog negamykla kalta. Tačiau faktas yra tas, kad tie gyvuliai buvo palikti toliau kentėti. Jie e, ir gamyklos veiklos metu jie, tol, jie kentėjo nuo įvairių lygų, ačiū Dievui, ji buvo uždaryta ir padėtis gerokai pagerėjo. Tačiau on the mic because you don't push the micro. Is it on? Okay. Yeah. Can you hear me now? Ar dabar mane girdite? Atsiprašau. Tiesiog norėjau pasakyti, kad jei bus vykdytamas nepriklausomas mokslinis tyrimas, leiskite pasinaud, tam, tai institucijai gauti visą įmanomą informaciją, nes iki šiol buvo ignoruojami didžiuliai, e, labai svarbus faktai, didžiulis kiekis informacijos, o, o tai buvo labai svarbu. Būtent to norėčiau paprašyti. Aš taip pat galbūt norėčiau paklausti komisijos. Mes e, jai buvome nusiuntę informacijas susijusią su tarša iš plytų gamyklos. Iki to momento, kai 2008 gruodžio mėnesį buvo uždaryta, paskutinis e, stebėjimo e, faktas buvo 2007 lapkričio 7, o nuo tos dienos iki 2008 e, spalio mėnesio mes pateikėme e, išsame informaciją apie e, taršą. Tačiau komisija išnagrinėjo tik tai duomenys iki 2006 metų nors mes pateikėme ir vėlesnę informaciją, ir kuomet buvo, iki to laiko, kuomet buvo uždaryta plytų gamykla 2008 spalio mėnesį. Kodėl komisija neatsižvelgė į tos, tą informaciją ir netkreipė dėmesio į tai, kad buvo. Uh, um, pažeisti atitinkami teisės aktai, aplinkosauginiai teisės aktai. Aš asmeniškai buvau Makendriu nusiuntęs elektroniniu paštu tą informaciją ir taip pat e, visus, e, e, visas bylas, kur, visus, visus sąsajas, kurios, kuriomis naudojantis buvo galima supažinti su informacija, papildoma informacija ir bylomis. Ir vyną. Ar dar kuris nors peticijos rengėjas pageidauja pasisakyti? Aš norėčiau paprašyti poną Makendrių atsakyti į šį klausimą. Kodėl jie ignoravo atsiųstą informaciją? 370 e, įvairiausių pažeidimų. Ar čia kas nors bando pasakyti, kad tai nebuvo e, pakankamai svarus, e, svari informacija? Aš dar taip pat norėčiau išsikišti. Aš norėčiau išgirti informaciją ir iš pono Brenono. E, yra akivaizdus konfliktas tarp komisijos ir e, peticijų teikėjų. Mums reikėtų viską labai gerai išanalizuoti. Aš suprantu, kad buvo iškirti labai svarbus klausimai, tačiau norėčiau paklausti peticijos teikėjo, ar jis sutinka su komiteto narių nuomonė, kad reikia toliau tęsti nagrinėjimą. Ir informaciją, ir tas tyrimą perduoti atitinkamai institucijai, moksliniai institucijai viskam iš, ištirti, išnagrinėti. Ir mm, įdomu, kokia paties pono Brenano pozicija. Consider, kad peticija trebuie... Po diskusijos, manau, aš bent jau, kad peticiją dėrėtų nagrinėti toliau. Siūlau išnagrinėti visus abiejų šalių pateiktus dokumentus išsamei. Mes turime įsitikinti, kad po įvairių pranešimų bei ataskaitų analizės koordinatoriai galės priimti geriausią sprendimą. Norėtume paprašyti Europos komisijos nešališkai įvertinti šią situaciją kartu su bendraja tyrimų taryba. Na, o dabar pereikime prie 16 darbo tvarkės klausimo. Čia yra pateiktos šešios peticijos dėl migruojančių paukščių apsaugos Italijoje, Prancūzijoje, Belgijoje, Vokietijoje ir Airijoje. 2004 m. 798 peticija, 2005 m. 334 peticija, 2005 m. 886 peticija, 2006 metų 530 peticija, 2007 metų 1091 peticija ir 2010 metų 1374 peticija. Dabar suteiksime žodį peticijos teikėjams, tiksliau teikėjui, ponui Jean-Claude Claude Domu. kuris atstovauja Belgijos karališkosios paukščių apsaugos draugiją. Gerbiama pirmininkė, 2005 metais 90, e, 195 parašai iš viso buvo. 1995 parašai iš viso buvo surinkti dėl problemos Maldoje. Maltai buvo suteiktas papildomas laikotarpis atitikti direktyvos nuostatams. 2008 metais buvo e, tai turėta padaryti. Dabar sužinojome, kad e, e, komisija negavo reikalingų dokumentų. Iš kodėl dabar čia toks pasityčiojimas vyksta? Malta nesugeba e, ištaisyti situacijos, Malta nesugeba e, suvaldyti savo medžiotojų, Malta ne tik tai, kad žudo savo paukščius, bet ji taip pat žudo ir visos Europos didžiąją saugomų paukščių dalį. Paukščiai yra bendras visų turtas, kaip kad kultūra, istorija ir kaip dabar viena šalis savo leidžia paminti Europos direktyvas ir naikinti visų mūsų bendrą turtą bei mūsų bio įvairovę. Belgijos e, karališkoji paukščio apsaugos lyga prašo Europos komisijos, kaip įmanoma, griežčiau elgtis tam, kad Malta laikytųsi laikytųsi savo įsipareigojimų ir apsaugotų paukščius bei mūsų aplinką. Ačiū. Vă mulțumesc și eu. Dau cuvântul în continuare reprezentantului Comisiei. Dabar žodis Peter Kole iš Komisijos. Prašom. Thank you, Madam Chair. Ačiū pirmininkė. Pirmiausiai norėčiau e, pranešti, kad e, naujosiuose Maltos teisės aktuose yra e, nustatomos naujos pavasario medžioklės sezono sąlygos e, ir jomis užtikrinama geresnė migruojančių paukščių apsauga. Taip pat komisija mano, kad šie teisės aktai atitinka 2009 Teisingumo teismo sprendimą, kurio Malta buvo E, paskelbta kalta dėl migruojančių paukščių medžioklės. Komisija buvo informuota, kad Maltos vyriausybė pagal pagrindų e, teisės aktus laikosi ES galiojančių teisės nuostatų ir e, taip pat laikysis atitinkamų uh, konsultacinių institucijų konsultuojančių paukščių medžioklės klausimais rekomendacijų. 2009-aisiais priimtame teismo sprendime yra nuostata, kad e, toliau būtina stebėti padėtį Maltoje, e, kol bus įgyvendinti visi reikalingi kriterijai, <clears throat> taip Taigi, akivaizdu, kad e, gerinant padėtį šioje srityje dar galima daug ką nuveikti. Komisija ir toliau ragins Maltą, kad pavasarinė medžioklė būtų vykdoma remiantis galiojančiais teisės aktais ir taisyklėmis. Taip pat e, komisija gali pradėti sutarties pažeidimo procedūrą Maltos atžvilgių, nes e, toliau konstatuojama, kad Malta nesilaiko atitinkamų galiojančių medžioklės e, taisyklių ir Malta atsižvelgdama į gaunamus komisijos raginimus leido medžioti pastarųjų metų rūdienį tik vieną paukščių rūšį. Nepaisant to, komisija nusprendė šių metų vasario mėnesį tęsti sutarties pažeidimo procedūrą pagal atitinkamą sutarties dėl ES veikimo straipsnį. Komisija ir toliau atidžiai stebės padėti Maltoje ir imsis atitinkamų būtinų priemonių siekiant užtikrinti migruojančių paukščių apsaugą. Ačiū uždėmesi. Tai intervina. Dėkojame komisijos atstovui. Ar salėje būtų norinčių pasisakyti? Pone Miranda, prašom jums žodis. Ačiū, ponė pirmininkė. Mūsų frakcija remia šią peticiją, jie turėtų toliau būti nagrinėjama, kadangi akivaizdu, jog problema dar nėra išspręsta. Ir taip pat norėčiau atkreipti dėmesį į tai, kad direktyvos dėl biologinės įvairovės turi būti griežtai lai, e, e, taikomos, jų griežtai turi būti laikomasi, o valstybės narės dėja labai lengvabūdiškai tai žiūri pro pirštus ir, ir Malta taip pat. 8 tūkstančiai paukščių 2004 buvo nužudyta, dėl to mums e, Tai kelia mūsų paspiktinimą ir mes norime, kad toliau būtų nagrinėjama ši e, peticija. Jeigu daugiau niekas nepageidauja pasisakyti, tai tada laikykime, kad šią peticiją dėrėtų toliau nagrinėti. Dabar perikime prie 17 darbo tvarkės punkto. 1518 e, peticijos numeris yra 2008 metų. E, čia iš viso yra trys peticijos dėl paukščių apsaugos Bulgarijoje. 2008 m. 1518 peticijos e, numerio, numeris teikėja yra salėje Irina Matėjeva. Ji PowerPoint prezentaciją dabar padarys. Prašom jums žodis. Thank you, Madam Chairperson. Uh, ladies and gentlemen. Ačiū ponė pirmininkė, ponės ir ponai. Dėkuoju, kad antrą kartą leidote man pasisakyti peticijų komitete. Norėčiau trumpai pristatyti penk... peticiją numeris 1518-2008 e, metų ir 0997-2007 e, e, metų peticiją. Noriu pranešti jums norėčiau pranešti Jums kokias nors teigiamas informacijos susijusius su šiomis peticijomis, tačiau negaliu dėja to padaryti, kadangi padėtis nepagerėjo. Kai kuriais atvejais net pablogėjo dėl šių dviejų peticijų. Of, uh, of the... Kalbant apie Natūra 2000 paukščių buveinių, gyvenamųjų buveinių nustatymą, reikia pasakyti, jog dar nėra e, patvirtintos, nustatytos ir patvirtintos specialios apsaugos zonos, ypač e, juodosios jūros pakrantėje nors komisija mums yra pranešusi, kad tai jau buvo padaryta, tačiau remiantis Bulgarijos teisė tai dar nėra oficialiai padaryta. Be to, dar yra e, iki galo nenustatytų, neapibrieštų e, specialiųjų apsaugos zonų. Viena iš jų yra Rila regionas, labai, svarbus paukščių, labai svarbi paukščių buveinė e, pietvakariuose Bulgarijos įvairūs. E, ten yra ir turizmo, e, labai svarbus turizmui, slidinėjimo regionas. Ir taip pat kitam regione, kuria, kuris yra, kuriame yra e, labai intensyviai ūkininkaujama, ten taip pat nėra iki galo nu, nustatytos tos zonos. Nors padary, buvo dėta daug pastangų iš mūsų pusės ir komisijos pusės, šie du regionai dar nėra atitinkamai sutvarkyti, jų dar zonos nenustatytos, neapibrieštos ir tai nebus padaryta, jeigu mes nesimsime priemonių. Kalbant apie Kaliakrą, specialiąją apsaugos zoną ir peticiją 0997, Dobročio regione vis, dažn, vis daugiau vėjo turbinų buvo e, statoma ir eksploatuojama ir dabar 3928 e, e, vėjo jėgainės turi būti pastatytos ir labai, jų statymo darbai vyksta labai intensyviai. Praėjusį mėnesį buvo išduota leidimai dar tolesne, tolesnioms e, vėjo turbinoms statyti ir eksploatuoti. Ir pavyzdžiui, Dobrečio regione tam tikros e, ančių rūšis, žasų rūšis ypatingai kentėjo nuo tos e, vykdomos ugnės veiklos. Ir, ir O turint omenyje, kad šioje, būtent tik šiame regione žiemoja tos konkrečios paukščių rūšis, tai yra labai e, liūdnas faktas. Kaliakroje mes e, nustatėme didelę padarytą žalą e, toms paukščių rūšims, didžiulės populiacijos, didelė populiacijos dalis jau yra prarasta ir mūsų tyrimai rodo, jog žasis tam tikrų rūšių e, e, žasis nebeskrenda į Kaliakrą ir e, didelė jų populiacijos taigi yra prarasta. Ji nebeegzistuoja Kaliakroje ir prieš maždaug mėnesį mes nustatėme, jog Kaliakroje buvo vykdomas um, vėjo jėgainių e, statybos projektas, kuris, kurio, kurio šiaip jau pra, e, vyriausybė nebuvo palaiminusi ir vis dėlto jisai pajudėjo į priekį, jis buvo imtas vykdyti. Ir tos vėjo jėgainės šiame regione e, sukėlė labai didelį riziką, didelį pavojų ten, ten e, perinčioms žasims. Tad Į visą tai atsižvelgiant mums reikia reaguoti kiek įmanoma greičiau, mes norime, kad būtų įmamasi e, kiek įmanoma skubesnių žingsnių, priešingo atveju mes prarasime tas paukščių buveinės visiems laikams. Ir mes taip pat norėtume, kad Ryla ir Kaliakra taptų specifinėmis apsaugos zonomis kiek įmanoma greičiau, kad būtų nustatyti atitinkami apsaugos standartai ir mes norėtume paprašyti Europos komisijos imtis kiek manoma greičiau atitinkamų priemonių ir taip pat peticijos komiteto padėti mums, e, paraginti Europos komisiją, priversti Bulgarijos vyriausybę e, laikytis e, paukščių apsaugos ir paukščių buveinių direktyvos. Până dau cuvântul doamnei Penceva. Dabar žodis poniai Penčiavai iš komisijos. The, the the... Ačiū, ponia pirmininkė, komisija ir e, informuota apie Natūra 2000 vietovių nustatymo problemas Bulgarijoje ir <clears throat> noriu padėkoti peticijų komitetui už aktyves pastangas e, siekiant uh, E, suvokti šią problemą ir 2009-aisiais atlikta faktų nustatymo misija Bulgarijoje. Komisija palaiko aktyvų dialogą su įvairiomis NVO, taip pat piliečių organizacijomis, siekdama gauti daugiau informacijos svarstamais klausimais. E, taip pat palaikome su tarptautinėmis organizacijomis aktyvų ryšį, e, siekiant gauti daugiau ir sumesnės informacijos apie saugotinų e, vietovių e, nustatymą komisija imasi visų reikalingų veiksmų numatomą ES sutartyse, e, siekiant užtikrinti specialiosios apsaugos vietovių deramą veiklą ir tas vietovės apibrėžti. Taip pat uh, noriu atkreipti dėmesį, kad dėl aktyvaus dialogo ir pradėtos sutarties pažeidimo procedūros jau buvo padaryti svarbus žingsniai į priekį. Noriu paminėti, kad 2011 gegužę nacionalinės institucijos priėmė sprendimus e, išplėsti e, saugotinų teritorijų dydį Bulgarijoje, jos šiuo metu apima 244 hektarus žemės ploto. Manome, kad procesas vyksta teigiama linkme siekiant e, e, vidurio Balkanos ir kitose teritorijose išplėsti saugotinų e, teritorijų apimtis. Manau, kad per gegužės pradžioje vyksantį sustikimą su nacionalinėmis tarnybomis. Mes toliau svarstysime šį klausimą dėl Kaliakros. Norime informuoti peticijos teikėją ir peticijų komitetą, kad komisija nusintė 2011 rugsėjo mėnesį papildomą formalų laišką, kuriame <clears throat> minimi nepakankami Bulgarijos tarnybų veiksmai dėl e, Kaliakra saugotinų teritorijų ir dėl e, peticijos autorės minėtų projektų įgyvendinimo toje teritorijoje. Dabar komisijos tarnybos vertina gautą informaciją, nori užtikrinti peticijos teikėją ir komitetą, kad komisijos tarnybos toliau stebės padėti ir jeigu e, bus reikalinga, bus įmamas atitinkamų veiksmų pagal sutarties atitinkamą straipsnį tam, kad būtų išsaugotas e, Bulgarijos gamtos turtas. Dėkojame komisijai. Žodis poniai Mirandai. Ačiū, ponė pirmininkė. Jeigu daugiau niekas neprašo žodžio, aš norėčiau pasakyti, kad mes remiame šią peticiją. Manau, kad reikia ją toliau nagrinėti. Tai ir primena ir padėti mano šalyje. Trūksta saugo, apsaugotų vietovių, vyriausybės aps, at, at, atsainiai tai žiūri. Uh, Komisija apie tai, kaip, kaip sakė komisija, yra nesilaikoma atitinkamų direktyvų ir valstybės narės juk turi pasirūpinti specialių apsaugos vietovių, apsaugotų vietovių e, nustatymų. Aišku, to, to, tą reikėtų jas versti daryti ne per kažkokias nuobaudas ar sankcijas. Tad mes palaikome šią peticiją Bulgarijos vyriausybė nesijima e, veiksmų ir jeigu jie daugiau žiūri ekonominių interesų, reiškia, tai liūdė apie tai, jog e, kon, trūksta kontrolės ir kad yra nepakankamai aktyviai apsaugomos paukščių populiacijos, dėl to mūsų manimų reikia šią peticiją išnagrinėti iki galo ir išspręsti tą reikalą. Ačiū poniai Mirandai. Taigi po šios diskusijos manau, kad peticiją dėrėtų nagrinėti toliau. E, komitetas kartu su e, Europos komisija nagrinė šį klausimą. Dabar pereikime prie paskutinio darbo tvarkės punkto šiandieninio. 1044 peticija 2011 metų. E, Joanna Sveib šią peticiją pateikė. Ji yra susijusi su prekyba produktais iš ruonių pareiškėja padarys PowerPoint pristatymą. Porą minučių tik tai dar pasiruošti, jei skirsime ir išklausysime pranešimo. Thank you. Thank you. Um, on behalf of Humane Society International and the now more than 20,000 citizens from across Human Society International ir 20 tūkstančių ES piliečių pasirašysiu peticiją vardu noriu padėkoti poniai Bazėsku už galimybę kreiptis į komitetą dėl e, mūsų peticijos e, susijusios su plieno gaminių E, prekybos reglamentavimu e, buvo priimtas sprendimas gegužės mėnesį dėl draudimų komerciniai plieno prekybai panaikinimo. Norėčiau komitetui dabar trumpai priminti, kodėl buvo uždrausta prekyba plieno produktais. Peticijos teikėjai reikalinga techninė pagalba. Okay, um... Norėčiau Jums pristatyti trumpą informaciją apie pastarųjų metų ruonių medžioklę. Vėl Kanada teigia, kad uh, nebuvo tinkamai reglamentuojama ruonių medžioklė. Čia galite pamatyti, kokia yra nehumaniška Kanados vykdomos ruonių medžioklės prigimtis ir pobūdis. Čia e, filmuota medžiaga matote, kaip uh, uh, metaliniais kabliais yra užkabinami ruoniai, yra tempiami palei e, medžioklės laivą. Sužeisti ruoniai e, buvo tiesiog nušaunami e, netgi atvirame vandenyje, tačiau tūkstančiai ruonių išvengė šio baisaus likimo dėl to, kad ruonių produktais buvo draudžiama prekiauti ES rinkoje e, ir e, keliais tūkstančiais sumažėjo nužudytų ruonių e, apimtis dėl įvesto ES draudimo. Prieš kelias mėnesius netgi Rusija uždraudė importuoti savo rinką ruonių gaminius. Tačiau dar turime daug abejonių, ar Kanadoje netgi pačioje bus randama pakankamai pirkėjų ruonių kailių, nes nesugebama parduoti sandėliuose laikomų gaminių. buvo formaliai pateiktas 2011 vasario mėnesį prašymas PPO kontekste svarstyti e, e, ruonių gaminių prekybos klausimą ir vėl leisti jais prekiaupti. Kanada patikė tokį prašymą. Mes laikome šį žingsnį tiesioginių išpolių prieš e, E, ES piliečių moralinės vertybės ir demokratijos procesą. Neabejojame, kad komisijos teisininkai pareikš griežtą protestą dėl e, šių ketinimų. ES piliečiams taip pat kyla didelis susirūpinimas dėl to, kad ES komisija šiuo metu derasi dėl laisvos prekybos sutarties su Kanada ir neįtraukė į tas dėrybas atitinkamų sąlygų dėl e, ruonių gaminių e, prekybos draudimo ir Kanada e, bando dėti šiuo metu visas pastangas apriboti ES teisę pasirinkti gaminius, kuriais būtų prekiaujama tarpusavyje. Praėjusiu metu birželio mėnesį buvo keliamas klausimas, kad iš Kanados pusės, kad e, pastarojame pasirašysinti prekybos sustarimą, jeigu Europos Sąjunga PPO kontekste blokuos Kanados prašymą dėl e, prekybos e, ruonių produktais. Mes turime e, nepasirašyti, e, nesudarinėti jokių sandorių, kol Kanada neatsijims savo prašymo e, iš e, PPO. Čia kalba eina ne tik apie prekybos produktais iš ruonių draudimą, tačiau taip pat kalba eina ir apie ES sugebėjimą apginti savo teisės aktus, nes jeigu ES nusileis, šiuo klausimu, tai e, tie piliečiai, tame tarpe ir aš, kurie pasirašėme e, atitinkamą peticiją, prarasime pasitikėjimą ES institucijomis, nes matysime, kad ES sudaro prekybinius sandorius, kurie nėra grindžiami mūsų moraliniais principais ir vertybėmis. Ačiū uždėmesi. Vă mulțumim pentru această prezentare detaliată. În continuare dau cuvântul Comisiei. Ačiū už pristatymą. Dabar žodis Europos komisijos atstovams. Well, uh, thank you very much, Madam Chair. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkuoju peticijos teikėjams. Iš tiesų, Kanada paprašė e, PPO tarpininkavimo taryboje nagrin, išnagrinėti šį klausimą 11, e, 2011 e, vasarį. Tai buvo padaryta, prie, prie, to, prie tų dėrybų prisijungė ir Norvegija, ir kitos šalis. Ir, mm, Komisija mano, kad teisės aktai dėl produktų iš ruonių priekybos draudimo visiškai atitinka PPO nuostatas. Uh, tai atitinka ir, tai, tai, tie nuostatai, tos nuostatos reglamentuoja bet kokios susitarimus, tai tarpusavio susitarimus, tai PPO organizacijoje narių susitarimus ir kalbant apie ES ir Kanados e, priekybos susitarimų sąsajas, komisija mano, jog tai nebūtų tinkamas, e, e, tokios sąsajos nėra tinkamos. Kiekviena narė turi kiekvienu atskiru atveju dėrėti su savo partnerė, jeigu jinai mano, jog yra nesilaikoma susitarimo nuostatų. Ir e, mes manome, jog e, the dispute settlement understanding of the W. PPO turi nustatyti aiškis teisinės sąlygas, sprendžiant ginčius dėl e, atitinkamų susitarimų Jeigu PPO nariai tų taisyklių nesilaiko, galima jų atžvilgių taikyti atitinkamas sankcijas arba netgi sustabdyti narystę PPO. PPO nariai, skaitant Europos Sąjungą, naudojasi galiojančiais instrumentais ir mechanizmais, sprendžiant, sprendžiant ginčytinus klausimus ta sistema pasiteisino sprendžiant ginčius kilusius dėl atitinkamų priekybos karų. Silpnesni e, PPO nariai taip gali apsiginti nuo vienašališkų e, didesnių, stipresnių PPO narių veiksmų. <clears throat> ir ES e, PPO kontekste gali dalyvauti ir dalyvauja svarbiose dėrybose E, siekiant atgaivinti ES ekonomiką. Tame tarpe galima paminėti ir darybas su Kanada. Gal... Europos Sąjunga deda pastangas, kad Kanada savo laikytųsi įsipareigojimų prisimtų pagal susitarimą PPO kontekste ir e, susitarimas tarp ES ir Kanados, kuomet jis bus tinkamai įgyvendintas, jisai be jokios abejonės suteiks visokiojopas ekonominės naudos abiems pusėms. Ir, uh, E, ten taip pat egzistuoja ir nuostata dėl tvarios plėtros, o tai yra nuostata svarbi ir labai naudinga tiek Kanadai, tiek ir ES, ypač Kanadai, kalbant apie e, jos e, aplinkosaugos aplinkos aplinkos pastangas. Dėkuoju. Domnului Taylor. Dėkuoju komisijai už pristatymą. Dabar žodis ponui Taylor. Ačiū, ponė pirmininkė. atėjau čia kalbėti žaliųjų vardu, esu tarptautinės priekybos komiteto narys, esu labai susirūpinęs, nes komisijoje panašu e, nepajėgi e, atsižvelgti į parlamento reikalavimus. Europos parlamentas e, labai aiškiai išreiškė savo susirūpinimą 2009 gegužės mėnesį Taip pat vyko įvairius pokalbiai ir dėrybos tiek mūsų komitete, e, tiek ir kitur, ne tik tai apie ruonius, bet ir apie e, vizą, vizos atsisakymo mechanizmus ir kitus dalykus. Tad mes esame labai susirūpinę, kad komisija nemato Europos parlamento valios ir neatsižvelgia į jo reikalavimus. Ir man pačiam yra labai keista E, kad esame priversti pritarti susita, sitą susitarimui tokiam, koks jis yra. Tačiau e, vis nekreipti dėmesio į Kanados priešiškumą. Ir aš manau, kad yra tikrai gėdinga e, tai, ta komisijos pozicija. Aš norėčiau, kad komisija pa, pa, paaiškintų, uh, E, kodėl ji taip elgėsi ir kodėl jinai neatsižvelgė į parlamento valią. Ponas Skineris. Ačiū, ponė pirmininkė. Žinoma, daugeliu iš mūsų, kurie praeitįje e, nagrinėjo tarp teritorinius reikalus su Kanada, aš prisimenu, kai e, PPU priėmė spestos nuostatas PPO e, buvo. E, PPO buvo imtasi tų nuostatų e, nustatymo, kadangi buvo akivaizdu, jog reikia imtis reglamentavimo toje srityje, kurioje labai didelė svarba teikiama žmogaus sveikatai. Ir kai kalbame apie produktus iš ruonių ir priekybą tais produktais, aš ir e, kaip pilietis ir mano e, rinkėjai iš mano rinkimo apygardos. Jie tikisi, jog tai, kas Europos e, parlamento buvo reikalaujama ir tai, kas, tie teisės aktai, kurie bus priimti, jie bus atitinkamai įgyvendinami, teisingai įgyvendinami visų suinteresuotų šalių. Žinoma, suprantame kilančius sunkumus, tačiau reikia laikytis kažkokios lankstumo. E, tačiau tas lankstumas turi būti, e, neperžengti tam tikrų ribų. Priešingų atveju Europos parlamentas, e, tie faktai, kurie buvo pateikti, jie tiesiog šokiruoja. Yra tam tikrų teisinių aspektų, teisinių argumentų, kurie e, mums tikrai kelia didelį susirūpinimą, nors aš, aš, ne, aš nesu teisininkas, aš e, vis dėlto galiu pasakyti, jog man tikrai susirūpinimą kelia tai, kad komisija yra nepajėgi e, PPO kontekste susitarti su e, Kanada. Ačiū. Petiționarea mai are ceva de adăugat sau altcineva din sală?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 Jeigu niekas nenori pasisakyti, taigi toliau iš diskusijų eigos sprendžiant laikysime, kad toliau reikia nagrinėti šią peticiją. Siūlyčiau Europos prekybos komisarui adresuoti laiškų šiuo klausimu. Niekas nepagėdauja pasisakyti. Atrodo, kad e, darbo atvarkės klausimus jau išsėmėme šiandien. Pone Miranda dar prieš tai. Atsiprašau, ponė pirmininkė, kad jūs taip nervinu ir kišuosi. Mūsų frakcija norėtų sužinoti, ar yra įmanoma pakalbėti apie 37-ąją peticiją, kurią reikėtų apsvarstyti remiantis komisijos pateiktų atsakymų. Pone pirmininkė, ar galėtume dar apsvarstyti šią temą? Am luat uh, cunoștință de cererea dumneavoastră, doamna Miranda, se deci secretariatul a primit solicitări. Pasižymėjome jūsų prašymą. Sekretariatas uh, gavo prašymą toliau nagrinėti peticiją. 33 ir 37 tarp tokias funkcijose esančios peticijos bus toliau nagrinėjamos. Jeigu dar norinčių yra kolegų iš B sąrašo peticijų aptarti, taip, galite tai padaryti, bet jeigu tokių nėra, tai dabar baigiame posėdį. Kitas posėdis vyks balandžio 24 dieną.